priežiūros ir komisijos paskelbto dokumento spalio 28 dieną, e, lapkričio 28 dieną pagrindinės temas. Mes su Ekon komitetu aptarėme šios lausimus gruodžio 2 dieną ir dabar lauksiu tolesnių galimybių aptarti šią labai svarbę temą su jumis per artimiausią laikotarpį. Pradėsiu prisimindamas, kad ekonominė ir finansinė krizė atskleidė svarbių trūkumų ekonominė ir pinigų sąjungoje ir ES reaguodama ėmėsi veiksmų įvairių įvairiose frontuose. Mm, iš tikrųjų veiksmai įspūdingi palyginti su tuo, kas buvo laikoma įmanomu pas prieš kelius metus. Eurozona iš esmės sustiprinta įvai, sukūrus ugnesienę mm, saugumo mechanizmą, kad būtų galima užtikrinti finansinį stabilumą. Mes sukūrėme mm, sąjungą tam, kad išspręstumėm finansinio sektoriaus problemas ir padidintumėm galimybės gauti finansavimą. Taip pat sustipriname ekonominę valdysiną tam, kad galėtumėm sustiprinti ekonomiką ekonominį ir biudžetinį koordinavimą. E, šešių ir dviejų dokumentų paketai yra pagrindiniai elementai, kurie leido sustiprinti ekonominę valdyseną. Jie leido sustiprinti biudžeto priežiūrą pagal stabilumo ir augimo paktą, išplėsti priežiūros apimti, kad būtų galima apimti ekonominių disbalansų klausimus ir um, taip pat valstybės, kurios sudarė su finansiniais ekonominiais sunkumais, kad būtų galima teisės aktuose taip pat kodifikuoti ekonominius biudžetinius priežiūros elementus, įtraukiant juos į um, Europos semestrą. Laikantis teisinių reikalavimų iš įvairių teisės aktų, komisija padarė, išvad, um, padarė išvadas dėl šių dviejų priemonių. Peržiūros punktai leido mums įvertinti šešių dvi dokumentų tris elementus. Visų pirma, mes įvertiname reglamento teisės aktų efektyvumą, tai yra kiek tos naujosios taisyklės buvo efektyvios siekiant nustatytų tikslų. Antra, vertiname um, taisyklės, kiek jos leidžia glaudžiau bendarbiauti, koordinuoti ekonominės politikas ir įvertiname, kaip taisyklės dėl ekonominės valdysenos prisidėjo prie ekonominės valdysenos stiprinimo Europos Sąjungoje. Kadangi laikas buvo ribotas nuo įsigaliojimo, patirtis su nauja valdysenos sistema yra dar ribota. Ir um, kol kas ne visi e, instrumentai patikrinti, ypač kalbėčiau apie disbalansų e, procedūras. Kol kas sistema buvo taikoma specifinėmis ekonominėmis sąlygomis per um, krizę ir um, Tai leido įvertinti sistemos veikimą, mm, pažiūrėti, kiek yra prevencinis vaidmuo gyvenimas ir komisija įvertino naujų instrumentų gyvenimą nuo um, jų įsigaliojimo. Tai yra 2011 m. rudens šešių dokumentų paktų, e, e, šešiem dokumentam ir 13 m. antras pusmetis dviejų dokumentų atveju. Ypač vertinome tas valstybės, kurios susiduria su finansinio stabilumo problemomis. Taip pat aptarėme ryšius tarp įvairių elementų. Uh, peržiūroje taip pat akcentuojama, kokių patobulinimų numatė šešių dviejų dokumentų paketo reforma, taip ypač galvojant apie ekonominės valdysenos išplėtimą ir didesnį progresą užtikrinant makronominių disbalansų ištaisimą ir pusiausvėros užtikrinimą. Taip pat peržiūrėjom nustatytos kai kurios rytis, kur būtų galima patobulinti sistemą, ypač galvojant apie tai, kad ji yra pakankamai sudėtinga, kai kurios priemonės persikloja, taip pat kai, kurie, kai kurios pačios pačios priemonės yra pakankamai sudėtingos, ypač galvotume apie stabilumo augimo pakto priemonės. Taip pat galvojama apie skaidrumo gyvendinimo iššūkius. Komisijos įvertinime taip pat kalbam apie tai, kad reikia padidinti tai, kad valstybės pačios prisimtų didesnį atsakomybę už reformų gyvenimą, jaustųsi jų autorės ir tai leistų sustiprinti reformų gyvenimą, jas paspartinti pagal Europos semestrą. Tai leistų pagerinti augimo, disbalanso ir konvergencijos tikslų siekimą. Taip pat reikia labiau įtraukti nacionalinius parlamentus ir kitas interesuotas grupės, kad būtų galima užtikrinti didesnį atskaitomybę. Mūsų ekonominės valdysenos sistema pasieks viso potencialo tik tuo met, jeigu visi, visos interesuotos šalis prisims savo atsakomybę ir tikrai dalyvaus. Ir todėl Europos parlamentas taip pat turi užtikrinti demokratinį legitimumą ir atskaitomybę es lygmenių, kai eina kalba apie ekonominių politikos sprendimų prieimimą. Komisija galvoja, kad šis mūsų dokum, peržiūros dokumentas yra iš išeities taškas, kad galėtumėm toliau diskutuoti, kaip toliau mm, peržiūrėti visus procesus ir kokius patobulinimus įdėkti per artimiausius e, mėnesius. Taigi, gerbiama pirmininkė, dabar lauksiu jūsų pastebėjimų. Ačiū, gerbiamas komisarė. Dabar suteiksiu frakcijų atstovą žodį, pirmiausia, Balts. Ačiū pirmininkė. Kaip Europos liaudės partijos atstovas, aš džiaugiuosi šiuo nuomonių pasikeitimu. Likščioliniai įstatymai dėl šešių dokumentų paketo ir dviejų dokumentų paketo išryškino tam tikras silpnasias pusės valstybėse narėse. Ir mes pritarėme komisijai, kuri tiesiog toliau reikalaus iš valstybių narių imtis kuo gilesnių reformų. Tai mūsų manimų teisingas kelias. Mes pritarme komisijai taipogi, kuri mano, kad stabilumo ir augumo paktas toks, koks jis ir dabar yra perspektyvus. Tačiau visų pirma reikia pritaikyti dabartinės nuostatas, tai yra puikus išeities kelias arba atsparos taškas valstybėms narėms ir ES stiprinti savo konkurencingumą. Tačiau kita vertus negalima paneigti praeities klaidų ir trūkumų. Nereikia apsimetinėti ir nematyti, kad finansų krizės akivaizdoje mes susidurime su tam tikra švituoklė. Stabilumo paktas nėra kliuvinys augimui. Tiesiog juo valstybės narės yra raginamos tvariai valdyti savo ekonomiką ir finansus. Palankus investicijų klimatas nebus sukurtas, jeigu apskritai kiekviena priemonė nebus patikrinta pagal tai, kaip lais, lankščiai ji gali būti taikoma augumo ir stabilumo paktų negalima rizikuoti, negalima daryti jokių skirtumų tarp mažųjų ir didelių valstybių. Tiesiog komisija turėtų turėti omenyje visos Europos stabilumą. Labai svarbu, kad toms valstybėms, kurios dėlse, būtų parodytas labai griežtas ženklas. Ačiū. SND vardu Bereš. Ačiū pirmininkė, gerbiamas vicepirmininkė. Taigi pirmas sutikimas šioje kadencijoje aptarti e, svarbią e, temą, tai yra ekonominės valdysenos klausimus. Ankstesnėje kadencijoje mes. Mm, ėmėmės veiksmų bankinės rytyje, skurdami bankinę sąjungą ir šis susitikimas um, yra mums galimybė sukurti tai, kas mums leis ne vien tik tai įveikti finansinę krizę, bet ir um, neįbristi į politinę sąjungos krizę. Taigi iššūkis yra milžiniškas. Ir e, jūs pristatote šešių ir dvi dokumentų apžvalgą ir mes kaip teisėkurininkai nusprendėme, kad iš tikrųjų reikia įvertinti tą situaciją ir ne vien tik tai apžvelgti trumpai ir faktiškai situaciją. Um, reikia taip pat pažiūrėti į tai, kur yra rimta socialinė krizė, kur yra labai maž, mažas augimas, kokia yra bendra situacija um, Euro, mm, Europos Sąjungoje. Reikia pažiūrėti į konkrečias valstybės ir reikia pažiūrėti, uh, kokia turėtų būti tolesnė perspektyva, kaip yra saugimu, pripažįstant situacijos rimtumą, ypač vertinant socialinę krizę, akcentuojant tiek paklausos, tiek pasiūlos klausimus, gal, gal kalbėti apie investicijų deficitą, apie problemas įvairiose sektoriuose, kur augimo nėra, reikia panaudoti nepanaudotas maržas kai kuriuose valstybėse. Taigi Europos semestras, ką jūs irgi paminėjote, labai svarbu iš tikrųjų, kad valstybių narių ekonomika būtų vertinta perspektyvoje, bet gaila, kad to, ta dvasia nesispindi jūsų šešių ir dviejų dokumentų apžvalgoje. Jūs sakėte, kad na, jūs neturėjote galimybės patikrinti tų dokumentų veikimo realiose sąlygose, bet iš tikrųjų tai tie dokumentai ir buvo priimti ne tada, kai buvo normalios sąlygos. Tai buvo visiškai nenormali situacija. Tai akivaizdu. Ir vis tik tai diskusijos turi apimti įvairias sritis ir turime to pasirūpinti. Valstybių vyriausybių e, vadovai praeitą sausį patvirtino tai, kad reikia peržiūrėti šešių dviejų dokumentų paketą ir suteikiam mandatą pažiūrėti, kiek turi būti um, ekonominės valdysinos lankstumo pritaikyta. Ir mes tikrai labai laukiame to iš jūsų ir mes galvojame, kad tikrai tas dokumentas, kurį jūs pasiūlysite, apibrieš ne vien tik tai naujas taisyklės, bet leis iš tikrųjų pereiti nuo griežtų taisyklių logikos prie ekonominės um, politikos pilotavimo tikro. Tai yra ne tas pats. Ir dėl taisyklių taisyklių. Taip, mes irgi norime jų, bet mes pripažįstame taisyklių ribas, kurios egzistuoja. Tačiau, kai eina kalba apie valstybių narių suverenumą, apie tai, kad kartais taisyklės išmuša mus iš vėžių ir susikūrė tas jausmas, kad nepasitikima ES, mes laukiame, kad tai bus sprendžiama, mes galvojame, kad tikrai reikia to lankstumo ir mes tikimės, kad kelio gairių planas, planas bus vėl parengtas, atvertas ir čia e, Europos parlamentas suvaidins visą vaidmenį. Taip pat, nes visi sako, kad jeigu mes nejudėsime į priekį ekonominės valdysenos rytyje, tai iš tikrųjų Europa, Europa nebeturės jokių šansų. E, ir mes girdime tos, tas diskusijas tarp valstybių narių, kur kalbama, e, mes girdime, kas yra kalbama, turime pradėti iš naujo dirbti, turime suvokti visi kartu mūsų atsakomybę. Ir tokioje situacijoje iš tikrųjų mes, jūs laukiate gerų žinių, gerų idėjų iš parlamento ir mes labai tikimės ir gerų įkvėpimų iš tarybos pusės. Ačiū. ECR vardu Ben Luka. Gerbiama pirmininkė, gerbiamas komisarė, aš džiaugiuosi šiomis diskusijomis dėl šešių ir dviejų dokumentų paketų. Tačiau mes kalbame apskritai apie ekonominį valdymą ES. Jeigu mes pažvelgtume į šią problemą iš platesnės perspektyvos, tai suvoksime, kad kalbame apie šito valdymo arba to proceso nukreipimo žlugimą. Buvo siekiama, kad nebūtų daugiau išskolinama kaip 60 procentų, kad iš naujo nebūtų skolinamasi daugiau kaip 3 procentais, tačiau aiškėja, kad kiekviena valstybė vis dėlto yra atsakinga už savo skolas ir negali būti atsakinga už kitas valstybės. Šita griežta nuostata buvo 2005 metais pakeista sudėtingesnėmis taisyklėmis, kurios tiesiog leido kurti struktūrinį deficitą. Šitas struktūrinis deficitas turėjo kasmet būti mažinamas 0,5 procentais kasmet. Kai kuriuose valstybėse jis turėjo būti sumažintas 0,8 procentais kasmet. Tačiau šitas struktūrinio deficito mažinimas tiesiog buvo mažinamas labai mažai žingsneliais, o 2010 metais tiesiog buvo priimta dar papildoma nuostata dėl e, pagalbos, o tai reiškia, kad valstybės narės galėjo prisimti papildomus įsipareigojimus, įsiskolinimus, negu buvo numatyta. Buvo uh, priimtas šešių, paskui dviejų dokumentų paketai, buvo kalbama apie scoreboard kriterijus ir tiesiog buvo siekiama bet kokių kriterijų, kad būtų galima pateisinti mūsų ekonominę politiką. Mes ėjome neteisingų kelių, viskas buvo neskaidru, nelankstu, spontaniška ir valstybės narės toliau lieka neatsakingos už savo ekonomikos veiklą taip, kaip tai vyksta pavyzdžiui Prancūzijoje mes neturėtume vadovautis kitokiu principu negu pagalbos kitam principu. Jeigu mes to nepadarysime, tai kiekviena valstybė priims tokius sprendimus, kokius ji sugebės priimti ir pagal tai, kiek skolų galės sugražinti. Tuomet nereikia jokių ekonominių rekomendacijų, tiesiog valstybėms reikės priminti, kad valstybės, darydamos papildomas skolas, turės pačios už tą solą susimokėti ir jas gražinti. Tai yra vienintelis principas, kuris gali reaginti, paraginti valstybės grįžti prie šito labai sveiko principo. Van eh, Nieuwenhuizen képviselő. Alde Verdu. Dank u wel, voorzitter. Niederhausen. Situatie van de zogeheten Labai ačiū. Šiandien kalbame apie šešių ir dviejų dokumentų paketų vertinimo. Šie du paketai e, turi daugybę priemonių, kurios buvo patvirtintos per pastarosius keletą metų. Šių paketų tikslas buvo sustiprinti ekonomikos valdyseną. Komisija kalba apie reformą, tačiau neanalizuoja lankstumo galimybių taikant su biudžeto susijusias taisyklės. Aš norėčiau, kad komisija pristatytų savo poziciją šiuo klausimu sausio mėnesį. Šiandien kalbame apie tai, kas vyko praėjusią savaitę. Pirmininkas Junkeris Prancūzijos dienraštyje sakė, kad komisija žiūri į nacionalinių biudžetų valdymą kaip į politinį klausimą. Ir praėjusią savaitę buvo patvirtintos e, tam tikros korekcinės priemonės Prancūzijai. Tai yra visiškai aišku. Prancūzijos politika nėra tokia, kokia buvo nustatyta prieš keletą metų šešių ir dviejų dokumentų paketuose. Komisija įvertino šiuos paketus ir pareiškė, kad Sustabdymas gali būti taikomas tik tais atvejais, kai valstybė tinkamai vykdė reformas, tačiau susidūrė su netikėtomis ekonominėmis problemomis. Tačiau pati komisija aiškiai pareiškė, kad Prancūzija nuveikė per mažai tvarkydama savo biudžetą. Ir ši nuostata buvo taikoma nesilaikant biudžetinio susitarimo, kuris buvo patvirtintas eurozonoje. Taigi Prancūzijai buvo tiesiog patapšnota per petį. Kągi mes matome, jeigu SDP taisyklės yra taikomos politiškai, tai reiškia, kad e, nėra pakankamai taikoma lankstumo priemonių. Svarbiausia, kad valstybės laikytųsi valstybėms e, numatytų rekomendacijų ir sulauktų investicijų iš banko. Valstybės negali būti baudžiamos, e, jeigu jos laikosi taisyklių. Tai yra akivaizdžiai numatyta Tokiu būdu mes stipriname pasitikėjimą ES ir stabilumo eurozonoje. Ačiū. Dėkoju, kad laikėtės jums kalbėti skirto laiko. Dabar kalbės ponė Matieš. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Ekonomikos valdysenos paketo vertinimas turi prasidėti nuo labai aiškių dalykų. Jūs sakote, kad tai nepasitvirtino, nes atsirado daugiau ekonominio disbalanso, nebuvo sukurta darbo vietų, ekonomikos konsolidacijos mes nematome. Taigi komisijos pasiūlymai iš tiesų nepasiteisino ir jie yra net toksiški. Aš manau, kad reikėtų pradėti nuo pradžių, reikėtų grįžti prie esminių principų. Komisarė, kokiegi yra ekonomikos valdysenos tikslai? Skolos kontroliavimas? Ar skola buvo sukontroliuota? Ne, komisijai nepavyko pasiekti šio tikslo. Europos ekonomikos konsolidavimas taip pat nepavyko. Išlaidų mažinimas. Vienintelis būdas sumažinti išlaidas kaipgi čia, kokie pasiekimai. Ne, daugiau stabilumo nepasiekta, daugiau augimo šis tikslas taip pat nepasiektas. Biudžetinė sutartis taip pat nepasiektas tikslas. Dabar komisija kalba apie lankstumą. E, valstybės, mes visuomet pasisakėme už tam tikras investicinės priemonės. O dabar komisija ėmėsi tokių priemonių, kurios e, sužlugdė e, biudžetus. Mes nebeturime lėšų investicijoms. O jūs kalbate apie lankstumą. Kokį lankstumą? Komisarė, bet koks įvertinimas turi būti tinkamas ir rimtas įvertinimas. Mes turime žiūrėti į rezultatus. Mes negalime siekti kažkokių e, aklų tikslų. ES sužlugdyta ekonomiškai ir socialiai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 Komisija pareiškė, kad um, pirmieji metai su nauja sistema yra sėkmingi ir tai reiškia, kad fiskalinės taisyklės suvaidino savo vaidmenį užtikrinant uh, pažangos fiskalinio konsolidavimo srityje. Atvirai sakant, mes tikrai negalime pritarti tokiai pozicijai ir labai svarbu, kad komisija kaip galim greičiau pereitų nuo mechaninių struktūrinio deficito apkarpimo procedūrų prie realių reformų. Iš tikrųjų dabar tiek privatus, tiek viešasis sektorius turi būti įstatytas į normales vėžes. Ir tie apkarpimai visoje Europoje turėjo dramatiškų socialinių padarinių ir sutrukdė atsigavimui. Skolos tik tai dar padidėjo per, mūsų, per pritaiktas priemonės, o nesumažėjo. Ir mes matome, kad iš tikrųjų tas sistema pati save paneigia, taisyklės ne, neleidžia pasiekti tikslų ir Europa tik dėl to dar jų darčiau kitos recesijos. Mes norime, kad tas požiūris būtų pakeistas, taisyklės tikrai negali būti efektyviai įgyvendintos, nes jos ir sukurtos netaip. Iš tikrųjų dabar um, veikimas savo nuožiūrą tapo taisykle, o ne išimtimi. Ir reikia pažiūrėti į socialinę ir ekonominę žalą, kuri jau yra padaryta padaryta. Tikrai trumparegiškai yra iš komisijos pusės pareikšti, kad nereikia peržiūrėti makroekonominio disbalanso procedūros. Dabartinė procedūra sukūrė didžiausią naštą deficito valstybėms ir mes turime sus, sukurti uh, sistemingesnį požiūrį. Žalieji todėl yra nusivylę, kad komisija galvoja, jog dabar, e, dabartinė ekonominė valdysenos sistema yra sėkminga ir kad nereikia peržiūrėti jos. Mes galvojame, kad siekiant kontracikliško e, poveikio, reikia taip kodifikuoti, peržiūrėti tą šešių dokumentų pa paketą, kad būtų investicijos sukurtos, kad būtų galima pasiekti socialinės ar aplinkosauginės naudos. Mes taip pat galvojame, kad reikia speci... kitaip elgtis su, su skolomis, kad būtų galima rekapitalizuoti bankinę sistemą. 90 procentų BVP sukūriama čia, tačiau tik tai trešdalis tos skolos yra iš tų paramos priemonių, kurios yra pritaikytos bankinės rytis srityje nuo 2008 metų ir tai yra nesažininga ir netvaru ir tai turi būti pakeista. Mes taip pat galvojame, kad reikia kodifikuoti teisės aktuose pagrindinės savokas, kaip kad pavyzdžiui um, tai, kas dabar visiškai savo nuožiūrą daroma, kam nėra taisyklių. Pavyzdžiui, Ispanijoje potencialus rezultatas, kaip komisija skaičiuoja, yra apie 20 procentų nedarbo lygis. Mes galvojame, kad toks lygis tikrai neatspindi ekonomikos potencialą ir mes pasisakome už tai, kad būtų ta savoka plačiau apibriešta pasirimant teorinę pagrindų. Komisija, mes pasisakome už tai, kad būtų galima makroekonominio disbalanso Um, visus kriterijus papildė ir socialiniais e, kriterijais, kaip Moskovičiai pasakė, kad reikia socialinius indikatorius įtraukti ir mes norime, kad jie būtų gyvendinti. Įgyvendant taisyklės turiu pasakyti, paskutinėmis dienomis mes matėme, kad komisija, pažiūrėjau, iš Ispanijos pareikalavo dar labiau sumažinti savo deficitą dar 4 milijardais eurų ap, su, apkarpant biudžetą. Tačiau um, dabar yra milžiniškas nedarbas ir daugelis jaunimo negauna visiškokios paramos. Ar ES gali toliau ignoruoti tokią realybę? krizę, kai tai, naudojant dabartinės taisyklės dar labiau karpamas biudžetas, tai yra socialiniai akla politika, tai yra savižudybė. Mes galvojame, kad reikia labai greitai peržiūrėti visas taisyklės, kad būtų galima išbristi iš dabartinės stagnacijos. Köszönöm képviselő úr hozzá. Dėkuoju. Steven Wolf, EFT. Ačiū pirmininkė. Aš tikėjausi, kad jūs savo kalboje jūs šlovinsimėsite šešių ir dviejų dokumentų paketą ir kaip jie padėjo išeiti iš recesijos. Artėja kalėdos. Kalėdos, kai vaikams tėvai pasakoja įvairiausių gražių istorijų, kad viskas, kas gera, yra mūsų šeimoje, o kas bloga yra išorėje. Taigi mes nustokime tikėtis tomis pasakomis, kadangi Dauguma kolegų kalbėjo, kad šešių ir dviejų dokumentų paketai ir nukreipti į valstybių biudžetų priežiūrą, taip pat į valstybių gyventojų priežiūrą ir stabilumas net nešė augimo tik tai skurdą Europoje. Tiesiog Šita kalėdų istorija parodo jums, kodėl mes einame neteisingų kelių. Mes neturėtume tiesiog kalbėti kaip e, kalėdų senelis, kuris atneša vaikams dovanų. šitas kalėdų senelis negali važinėti pagal ES direktyvas daugiau kaip keturias arba penkias valandas. Ir taip pat reikėtų jo visą kelionę žymėti, fiksuoti tachografais. Bet to pagal gyvūnų sveikatos direktyvas mes negalėtume apskritai tai jų naudoti šioje šventinėje aplinkoje. ES inspektoriai tiesiog klaustų, ar kalėdų seneliai laikosi visų šių direktyvų. Taigi Santo, Santa Klausas yra ta asmenybė, kuri pasakoja įvairiausias istorijas šeimoms ir vaikams prieš kalėdas. Parancsojon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 Ačiū pirmininkė, komisarė. Um, ES pritaikė stabilumo um, augimo pakto, da, paktą, kokia dabar yra ekonominės valdysenos sistema. Um, prancūzai uh, smerkė, um, kuomet, uh, kai viešojo sektoriaus pa, uh, lėšos buvo uh, kap, didžiojo kapitalo privatizuotos per uh, skolų mažinimą. Dabar yra reikalavimas mūsų dar daugiau griežtumo, taupimo, dar mažiau suverenumo. Uh, matome, kokia yra ekonominė ir socialinė tragedija Graikijoje, Kiprė per visas reformas. Taip, kiekviena valstybė turi pati laisvai spręsti, kaip mažinti savo biudžeto deficitą, ką daryti su blogomis išlaidomis. O dabar matome masinę migraciją, matome, kaip eurą nuolat reikia gelbėti milijardais eurų, kurie leidžiami kiekvienoje valstybėje ir Prancūzijoje. Kiek tai kainuoja viešojo sektoriaus sąskaitos yra visiškame disbalanse. Mes matome neįmanoma valdyti sienų, pinigų, e, valiutos, biudžeto, nieko. Federalistinė Europa viską konfiskavo iš mūsų. Tai yra be, tik tai įsivaizduojamas pasaulis, o patriotai norėtų, kad būtų finansai tvarkomi sveikai, teisingai. ES nereikia nei šešių, nei dviejų dokumentų paketų. Mums reikia ekonomikos augimo, kuris būtų didesnis negu 30 80 procentų. Junkeris nori griežtų taisyklių, kad būtų galima ištaisyti kitų valstybių deficitą, tačiau mes turime 30 milijardų eurų, 20 procentų biudžeto. Paklauskime, pono Artui, ką jis galvoja apie tai. Köszönöm képviselő úr, ezzel a vezérszónoki körnek a végére értünk. Az egyéni képviselői hozzászólások. Dėkojame, baigėme šį pasisakymų raundą, o dabar suteiksime žodį atskiriems parlamentarams. Ačiū pirmininkė, dėkoju ir komisijos atstovui. pasisakymuose išreiškiama daug kritikos dėl šių dokumentų, kuriuos mes aptarnėjome. Tačiau aš manau, kad komisijos patiktas vertinimas yra akivaizdus. Jūsų pasisakymė buvo aiškiai pasakyta, ar tos nuostatos pasiteisino ir ar jos buvo tinkamai įgyvendinamos praktikoje iš tikrųjų nereikėtų čia nieko taisyti, kadangi praeitie buvo priimtos tos nuostatos, kai Europa buvo gilioje ekonominėje ir finansinėje krizėje. Todėl reikėtų pasidžiaugti, kad Europa tiesiog turėjo tiek drąsos priimti šios dokumentus. Jeigu mes iš pat pradžių būtume susidūrę su makroekonominiu disbalansu, ir būtume ėmėsi grįžtų, griežtų priemonių, tai būtume išvengę tokios nedėkingos padėties kai kuriuose valstybėse narėse. Svarbiausia yra tai, kad mes galime toliau kalbėti apie šių dokumentų tekstus, juos tobulinti, pažvelkime į konkrečią situaciją, galbūt nebūtinai kalbėti apie Britų posakį, kad pudingo skonis pasijaučia valgant. Todėl mes turėtume pažvelgti į šių nuostatų taikymą praktikoje, į tai, kad kartais tos nuostatos yra švelninamos. Komisija tiesiog turėtų patikrinti, ar tie susitarimai, kurie buvo tarp valstybių narių pasirašyti praeityje, turėtų būti įgyvendinami. Taigi mes turėtume kalbėti ne tik tai apie šitą tekstą, tiesiog praktikoje įrodyti, kad mes pasakome už tų nuostatų taikymą. Ar jūs priimtumėte klausimą, atsakytumėte klausimą pagal mėlynąją kortelę? EPP kalbėjo apie tai, kad reikėtų laikytis susitartų taisyklių. Tačiau ekonomikos valdymo nuostatose atrodo yra kai kas pamiršta. Pamirštos pagrindinės teisės. Pagrindinės teisės, kurios yra pažeidžiamos įgyveninant ekonominio valdymo principus. Kai mes kalbame apie skolos stabilizavimą mes tiesiog pažeidžiame mūsų socialinės teises, gyventojų socialinės teises. Ir ar galima jas aukoti finansinio konsolidavimo vardan? Tai net neklausimas, o pareiškimas. Jeigu jūs netikite manimi, galbūt vertėtų pacituoti mm, mm, Europos centrinio banko pirmininką Dragį. Jeigu valstybės narės pasirašė narystės sutartį, tai jos turėtų laikytis nuostatų, kadangi nuostatų laikymasis yra tiesiog ekonominio ir politinio pasitikėjimo garantas. Ir jeigu mes susitarėme dėl ko nors, tai mes turime laikytis tų susitarimo nuostatų. Žinoma, pasiekmes yra visada, tačiau jeigu žengiai žingsnį, reikia žengti ir sekantį. Ferreira. E, não, o ajustamento europeu não funcionou. Passaram. Dėkoju. E, korekcinės priemonės nepasitvirtino. Praėjo šešeri metai nuo krizės pradžios ir iš tiesų ES skiriasi nuo kitų pasaulio šalių. Mes susidurėme su stagnacija, su deflecija, valstybės skolos dydis yra didžiulis, vidiniai disbalansai milžiniški politinė prasme mes žvelgiame į bedugnę. Pinigų politika turėjo visą tą sustabdyti, tačiau taikomas modelis nes, nepasiteisina. Iš tiesų ekonomika neauga. Ir Europos komisija e, žvelgia į 2015 metus ir siūlo neutralią biudžetinę politiką. taikomos griežtos taupimo priemonės. Krizė labai paveikė mūsų šalių ekonominę situaciją. Komisija siūlo taikyti anticiklišką politiką. Junkerio planas turėtų būti sveikintinas. Deja, jis netaps stimulų ekonominiai vei. Žvelgiant į šešių um, dokumentų paketą, galima sakyti, kad koregavimo procesas pasuko iš vėžių. Susidurėme su išoriniais šokais, kurie nėra priklausomi nuo valstybių narių. Mes turime stiprinti konkurencingumą, tačiau realios tikros struktūrinės reformos yra būtinos valstybėms narėms. Ar komisija tą ir pasiūlė? Deja, ne. Visos korekcinės priemonės e, buvo pristatytos kaip politinės nuolaidos. Jos nėra numatytos teisės aktų projektuose ir mes turime stelti dėmesį būtent į šiuos dalykus. Ekonomika turi veikti, mes turime kurti darbo vietas, be šito mes nesubalansuosime savo ekonomikos. Tai taip pat stebima ir kitose ekonomikos blokose, tačiau ES to nepripažįsta. Europa turi pripažinti, kad visa tai neveikia. Mes turime ieškoti kitų sprendimų. Dėkoju dabar ponas Sander. Eh, Ačiū, ponė pirmininkė. Nelengva subalansuoti biudžetus. Belgijoje pirmą kartą per 25 metus vyriausybė bando subalansuoti biudžetą, nedidina mokesčių, bando perskirstyti skolą. Tai nėra paprasta, finansinės priemonės taikyti nėra lengva, tačiau tai yra svarbu siekiant padidinti e, darbingumą ir atgaivinti savo ekonomikas. Mes matome, kad trūksta valios matome, kiek streikų organizuojama Belgijoje. Pasitikėjimas yra labai svarbus. Be pasitikėjimo nebus socialinių investicijų, nebus taikos, nebus augimo ir darbo vietų. Tačiau tokį pasitikėjimą mes sukursime tik tada, jei laikysimės numatytos linijos ir taikysime tai, dėl ko susitarėme. 300 šimtai milijardų eurų investicijos. Labai geras pasiūlymas, tačiau negalime mėtytis pinigais. Turime kovoti su deficitu ir turime vykdyti reformas. Baiminuosi, kad komisija žvelgia į ateitį pernelyg optimistiškai ir pernelyg gerai vertina šešių ir dviejų dokumentų paketus skolos lygis eurozonoje auga ir tai kenkia pasitikėjimui, kas yra labai svarbu. Negalima atsipalaiduoti, turime tęsti reformas, laikytis numatytos politikos, nes tai yra labai svarbu, jeigu norime užtikrinti savo vaikams ateitį. Ačiū. Toirė képviselő úr, parancsoljon. 1 perc 30 másodperc. Dėkuoju, ponas Toirer. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos valstybių įsiskolinimas jau prieš euro įvedimą buvo per didelis, per didelis jis buvo ir prieš ekonominę ir finansų krizę ir tas įsiskolinimas ir dabar išlieka per didelis. O dabar mes turime kovoti su skolomis toliau ir mes kaip nors turime išsprūsti iš tų skolų spastų reikalingos institucijos, kurios padės įgyvendinti mūsų bendrų interesus. Reikėtų ir šešių, ir dviejų dokumentų paketus sugriežtinti. Ir Vokietijoje jau pirmojoje valstybėje buvo pasakyta, kad tas, kas nesilaiko stabilumo paktų, tas tiesiog laidoja šito tų dokumentų sėkmę. Jūs komisarė, Latvijoje įrodėte, kaip šalis vykdamas struktūrinės reformas gali grįžti į augimo kelią. Graikija, Airija, Portugalija, Ispanija ėmėsi taip pat ryštingų žingsnių, susiveržė diržus ir atrodo, kad šviesa jau atsirado tunelio gale. O dabar tiesiog reikėtų paklausti, ką veikia Italija, Prancūzija ir Reikia šiais dokumentais parodyti, kad nuostatos yra taikomas, taikytinas ne tik tai mažoms valstybėms, bet ir didelėms valstybėms. Taigi apie tai turėtumėte jūs, komisarė, gerai pagalvoti komisijoje. Ačiū, kolega Toirė. Ar jūs atsakysite į klausimą pagal mėlynąją kortelę? Ar sutiktumėt, kad kai kalbame apie šešių dokumentų paktą, tai prisiminčiau Kristijan Ronaldo e, kaip sportininką iš tikrųjų, tai sportinis dalykas, čia šeši, dokum, šeši dokumentai, tie tokie o, visai neraumeningi, visai suglebęs toks dokumentas, a, iš tikrųjų nieko neduoda tie dokumentai. Ir jūs teisingai įvertintumėte ES ir dabartinę fi, fizinę būklę jos. Egy érdekes e, kérdés kapott, e, parancsoljon. Labai įdomus klausimas, panas Toiler, atsakykite. Nesvarbu, ką six-pack galėtų reikšti, vertinant pagal fizinę kondiciją. Labai svarbu, kad mes patys tikėtume šiais dokumentais. Jeigu mes kalbame su kitų žemynų atstovais, tai jie sako, kad jūs turite puikią infrastruktūrą, puikius universitetus ir jeigu jūs negryžtate į augimo kelią, tai kas kitas tą gali padarys, padaryti. padaryti kalbant apie augimą, turėtume suprasti, kad euras nėra panacėja, mums reikalingos technologijos augimas ir tada mes jau galėsime tapti tuo labai gerai ištenruoto kūno sportininku. E- aš puikiai suprantu, kad šitas klausimas yra labai svarbus, aš puikiai suprantu, kad jūs jaučiate atsakomybę už šių dokumentų paketo uh, E, sėkmę ir norėčiau tiesiog apgailestauti, kad galiu suteikti tik vienam kolegai paklausti pagal mėlynąją kortelę, kadangi laiko neturime pakankamai daug. Viegas. Vienai minutė. Ačiū. Mes aptarėme šešių dokumentų ir dviejų dokumentų paketus, kalbame apie ekonomikos valdymo sustiprinimą. Labai svarbu atkreipti dėmesį į didelės įmonės, kurios tiesiog valdo visą Europos ekonomiką. Struktūrinės reformos yra labai svarbus tikslas Tačiau mes vis dėlto neišvengiame darbo jėgos išnaudojimo. Todėl norėčiau paklausti trijų dalykų. Kaip jūs vertinsite tai, kad 24 valstybės iš 28 valstybių tiesiog labai patogiai jaučiasi, iš esmės nieko neveikdamos. Ir taip pat norėčiau paklausti, Kaip jūs paaiškinsimėte, kodėl valstybės, ne eurozonos valstybės įdėjo daugiau pastangų ir kita vertus tos valstybės turi daugiau mokėti? Sven Gygold. Jūs ėmėstės persvarstyti reformos nuostatas tuo metu Mes prieimė labai sudėtingą dokumentų paketą ir jūs, siūlydamas persvarstytą pakankamai rožinėmis spalvomis nupiešėte situaciją. O situacija yra tokia, kad ne visos valstybės nuosekliai įgyvendina nuostatas Ir jeigu struktūrinis, def, struktūrinis deficitas sumažėjo tiek, kiek buvome susitarę, tai reikėtų tiesiog konstatuoti, kad iš 18 valstybių bent 14 neįgyvendinimo nuo savo sanavimo priemonių. Tiesiog jeigu mes griežtai būtume laikėsi šių dokumentų paketo nuostatų, tai ar mes nebūtume įveikę recesijos. Galbūt tos taisyklės nebuvo pačios tobuliausios. Dabar tarsi siūloma šitas sudėtingas taisyklės supaprastinti, tačiau kita vertus jos yra prociklinės Ir dėl tos priežasties augimo ir užimtumo paktas, mano manimu, yra bendra ekonomikos politikos išraiška visoje ES. Bendra fiskalinė politika reiškia, kad stipresnės valstybės turėtų daugiau pasistengti, kad silpnesnės valstybės galėtų sustiprinti savo finansus. Tiesiog mes negalėtume palikti lik, vieno Lietuje Europos centrinio banko mm, e, atstovų dragi ir tiesiog nieko jam nepadėti. Tiesiog reikėtų įvertinti visas problemas ir tiesiog atsakomybę sugražinti tarybai, tarybai, kuri nesugeba susitarti dėl bendros ekonomikos politikos yra teikiamas klausimas pagal mėlynąją kortelę. Ar jūs prita, atsakysite jį? Taip. Gigold, jūs sakėte, kad paprastos taisyklės esančios procikliškos. Tos valstybės, kuriuose biudžetas yra subalansuotas ir jos gali 3 procentais didinti įsiskolinimą. Tačiau tai reiškia, kad tos valstybės gali vykdyti ekspansyvę finansinę politiką. Kas čia yra procikliška? Problema buvo tose valstybėse, kurios laikėsi nuostatų. Nuostatų nepakako, kad būtų galima sumažinti skolų naštą, o tie 3 procentai ir 60 procentų reikalavimai buvo patys primityvūs, netikri, kadangi apskritai juose nesispindėjo jokie reikalavimai konkrečioms valstybėms. Mes sutelkėme dėmesį tik tai į tą sudėtingą ekonomikos etapą, o tai buvo per daug vienpusiškas požiūris. Ačiū kolegai Gygold, dabar Marko Valį. Dviem minutėm žodis. Sì, grazie Presidente. E, signor Commissario, mi guarda. Ačiū pirmininkė, komisarė. Aš tai čia, šioje salės dalyje. Kalbu už 21 procentą italų, kurie balsavo praeitose rinkimuose. Tai žmonės kurie neša taisyklių ir mokesčių visą naštą. Jie pasakė, gana tų dokumentų paketų ribojimų, jiem tai atsibodo. Komisija gyvendina finansinių rinkų interesams tarančią politiką, ne piliečiams tarančią politiką. Pažiūrėkime į visą spekuliavimą, į visą tai, kas vyksta. Mes, žmonės, turime kurti taisyklės, o ne jūs ar jie. Europos piliečiams atsibodo mokėti visas tas sąskaitas, kurias turime mokėti dėl spekuliantų. Matome, kad pastangos mažinti skolas atneša tik dar daugiau skurdo. Žmonės netenka darbų siekiama tik tai kažkokių tai abstrakčių savokų, tai vadinamosios rinkos įgyvendinimo, tai nieko neduoda. Žmonėms gana, jiem nebetiki tokia politika, jie nebenori net balsuoti. Um, ką daryti su stabilumo augimo paktu šešių dokumentų, dviejų dokumentų paketų, vis, fiskalinių sustarimų, suplėšykime ir išmeskime juos. Iš tikrųjų, jūs turite įtikinti įtikinti, įrodyti, kad turite visą intelektinę, moralinę mm, galę veikti piliečių vardan. Mes su LuxLeaks, Luxemburgo informacijos nutekinimu viską jau matėme. Finansinės rinkos viską diktuoja ir ta, ta finansinė krizė, pripažinkime, jie atsidūrėme dėl, jie dėl um, bendros valiutos, dėl neteisingų, netikrų duomenų ir su, su bankais, su finansais pažiūrėkime, kas yra. Komisarė, pripažinkime, tai žmonės tikrai nenori nenoriu būti finansų, skolų ir technokratijos vergais. Ačiū. Kolega Valį, kalbėjote labai griežtai apie jūsų pasisakymą vertėtų pagalvoti. Labai gerai. Jūs puikiai girdimas netgi tada, kai komisaras nebūtinai atsisuka į jūs ir nuolat jūs stebi, kai jūs kalbate. Zariano po, Polus. Iš tikrųjų, šeši, du dokumentai, visos tos priemonės, 2020 metų strategija, nėra čia jokių klaidų, tai yra ES egzistavimo priežastis reikia lankstumo, reikia darbo e, e, vietų, reikia geresnių atlyginimo. Iš tikrųjų, jūs tik tai didinate mokesčius, socialinį draudimą greunate, nu, siekiate tik tai pelno, bet iš tikrųjų reikia pelno tam, kad būtų konkurencingumas. Jūs peržiūrite ekonominę valdysiną, tai vadiname tam, kad būtų galima greičiau įgyveninti nepopuliarias priemonės, labai griežtą priežiūrą ir memorandumą memorandumus visoms valstybėms narėms. Jūs iš tikrųjų tik tai veržiate virvę žmonių kaklo, jūs veržiate žmonės tik tai doliau daryti auka, dėti aukas ir e, visą tai vardan jūsų sistemos ir nieko jūs nekeičiate, jūs sakote, kad kažką tai keiste, bet iš tikrųjų um, meluojate, žmonės turi turėti galės, o ne kažkokia tai mono, kažkokios monopolijos, ne tie, kas sėdi valdžioje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 Pone vicepirmininkė komisijos, jūsų pasisakymas patvirtina tai, kad iš tikrųjų taisyklės buvo įvestos krizės metu, kad būtų galima pagerinti ekonominę, finansinę situaciją ES. Jūs teisingai pasakėte, tas taisyklės reikia gyveninti ir tikrai gyveninti tiek jų raidę, tiek dvasę, nes tai, um, tai yra reikalinga ta, kad, tam, kad ES tikrai um, būtų galima pasitikėti, galvojant ir apie dar didesnių tikslų siekimą per um, fiskalinio starimo uh, nuostatas. Ir, kad, iš tikrųjų tai labai svarbu, galvojant ir naujos komisijos patikimumą rep, reputaciją. Uh, dėl EPP ir pono Toirer pasisakymo aš noriu perspėti jūs. Taisyklės turi būti identiškai įgyvendinamos visose valstybėse narėse, nežinant to, koks jų dydis. Uh, jeigu um, reikia naujų teisės aktų, šešių, dviejų dokumentų, jų reikėjo todėl, kad pirminės taisyklės stabilumo augimo pakto nuo nuostos nebuvo įgyvendintos. 2003 metais paaiškėjo, kad didžiosios um, ekonomikos, tai yra Prancūzija ir Vokietija, um, tuo pat metu um, neįvykdė reikalavimų, bet pareikalavo lankstumo ir be jokių sunkumų gavo tą teisę nesilaikyti taisyklių. Tai reiškia, kad tos taisyklės prarado prasme, jos, tai reiškia, ES tikrai negalėjo įgyve, daug, toliau veikti pagal pagal tas taisyklės, kad iš tikrųjų o, taisyklės kaip ir yra, tačiau yra valstybių, kurios yra pernelik didelės, kad jas būtų galima bausti, kad joms sankcijas būtų galima pritaikyti, jeigu jos tų taisyklių nesita, nesilaiko. Dabar štai o, Portugalija, Graikija o, ar valstybės didesnės nei Ispanija, sakykime, tai kaip tada o, galiausiai vėl atsidursime tokioje situacijoje, kurios norėjome išvengti bet kokią kainą, kuomet finansiniai subjektai ar reitingavimo agentūros priima sprendimus vietoj tų, kurie iš tikrųjų yra atsakingi už tos sprendimus ir kurie turi formuoti politiką. Pone Masūra, jūs turite mėlynos kortelės klausimą, ar sutiktumėte jį atsakyti? Prašom. Mr. Opie. E, iš tikrųjų atskirose šalyse e, situacija yra pakankamai skirtinga bet aš norėčiau jūsų paklausti tokio klausimo ar neturėtų būti įteisinamas principas siekiant apginti visuomenę kad e, visų pirma grįžtant ekonomikai atsistatant biudžetui turėtų būti atstatomos socialinės išmokos atlyginimai E, grąžinami mokesčiai o tik po to e, kalbama apie naujas programas įgyvendinamos naujos programos. vous supposez le problème déjà réglé. Iš tikrųjų, ta problema kaip ir išspręsta, tačiau valstybės gyveno daug metų, leisdamos daugiau nei galėjo leisti. Ir gyveno ne pagal savo išgalės. Taigi visų pirma, situaciją reikia atstatyti, reikia pas save, su savo partneriai susitvarkyti visų pirma finansinės situacijas ir tuomet tik tai jau galėsime galvoti, kaip perskirstyti tą gerovę, kurią sukursime köszönöm képviselő úr válaszát rodrigues képviselő asszony következik kettő perc áll rendelkezésére parancsoljon! dėkoju už atsakymą dabar ponia rodrigues dvi minutės. pone vicepirmininke taip naujas ekonominės valdysenos planas išsprendė kai kurias problemas tačiau sukūrė papildomų kitų problemų. europa dabar stagnuoja, susiduria su aukštu nedarbo lygiu, aukštus skolos lygiu, kyla defliacijos rizika. Kitas dalykas - Europa yra pasidalyjusi, nes socialiniai skirtumai yra didžiuliai ir jie tampa politiniais skirtumais. Komisija pastarojoje metinėje augimo peržiūroje pripažino šią problemą, tačiau dabar reikia spręsti šias problemas keičiant ekonomikos valdysenos planą. Aš manau, kad mums reikėtų galvoti apie investicijas, apie investavimo didesnės galimybės stabilumo ir augimo pakte. Taip pat turime pasirūpinti, kad valstybių narių indėlis į naują fondą, strateginių investicinių fondą, turėtų būti neutralus. Kitas dalykas, mums reikalinga E, subalansuota makroekonominė priežiūra, kuri atkreiptų dėmesį ne tik į ekonominės, tačiau, bet, tačiau ir į socialinės problemas. Ir galiausiai, ponė pirmininkė, vicepirmininkė, atvirai aš nemanau, kad yra galimybė sumažinti tuos eurozonoje egzistuojančius skirtumus, jeigu mes toliau nekursime ekonomikos ir pinigų sąjungos. O aš turiu omenyje, kad mes turime baigti kurti bankų sąjungą, taip pat turime sustiprinti ir fiskalinius gebėjimus eurozonoje. Taigi, ponė vicepirmininkė, tai yra jūsų užduotis. Ačiū. Uh, Pone Rodrygės, jums yra klausimas pagal mėlynosios kortelės taisyklę iš pono Kobur. Prašom. Eh? Ar girdite mane? Ar jūs nesutiksite su manimi, kad Europos tautos ne Europos Sąjungoje tvarkosi gan gerai? o tos, kurios yra eurozonoje, netaip gerai. Euros yra politinė valiuta, kurią sukūrė Europos komisija dėl politinių savo tikslų. Ir tol, kol euras nebus panaikintas, pietų tautos niekuomet negalės atsistatyti. Aš norėčiau, kad komisija pripažintų šią klaidą ir panaikintų šią valiutą. Ir kaip sakė prieš mane kalbėjusi ponė, akivaizdu, kad problema yra būtent tokia. Nem is kérdés, hanem kijelentés. Parancsoljon képviselő asszony. Tai nebuvo klausimas, tai buvo pasisakymas. Aš tikrai manau, kad problemos esama, tačiau problema kelia ne euras. Euras gali būti didelė ES valstybių narių jėga ir gale. Tačiau problema yra ekonomikos ir pinigų sąjungos organizavimas ir tvarkymas. Ta veikla nėra subalansuota, tai yra akivaizdu dabar. Mes turime baigti kurti bankų sąjungą, kad užtikrintume tinkamą ekonomikos koordinavimą visose valstybėse, taip pat ir tose, kurios susiduria su biudžeto deficitu ir siekia ekonomikos augimo. Mes turime stiprinti fiskalinius gebėjimus. To dabar ir trūksta. Képviselő úrnak adom meg a szót. Egy... Dėkuoju, dabar ponas Ashley Fox. Parancsoljon. Thank you, Madam President. Ačiū, ponė pirmininkė. Diskusijos apie ekonomikos valdyseną, kuriuose dalyvauju, daro mane dėkinga, kad Junktinė karalystė nepriklauso eurozonai. Mano nuomonė, komisija teigia valstybėms narėms, kokius mokesčius jie, jie turėtų rinkti ir kur turėtų išleisti pinigus. Tai yra nedemokratiška, tačiau būtent tokios ir yra buvimo eurozonoje pasiekmes. Akivaizdu, kad euras bendra valiuta neveikia, nes ekonomikos valstybėse narėse skiriasi. Todėl milijonai jaunuolių ES neturi darbo. Jaunimo nedarbas siekia 40 procentų Italijoje, 55 procentus Ispanijoje, 58 procentus Graikijoje. Tai yra tragedija, su kuria susiduria milijonai šeimų. Stabilumo ir augimo paktas kontroliuoja išlaidas ir skolinimasi eurozonos šalise. Tačiau be šio pakto reikalinga ir tinkama pinigų politika. Tokią politiką įgyvendinti ir pasiekti Europos centriniam bankui kol kas yra neįmanoma. Kalbant apie ekonomikos valdyseną, reikia pasakyti, kad e, euro sukūrimas yra klaidingas. Ir viena valiuta niekuomet nebus tinkama visoms eurozonos šalims. Pone Dombrovski, jeigu norite, kad eurozona klestėtų, komisija turėtų kalbėti apie fiskalinius perkelimus nes negalima situacija, kai fiksuojama palūkanų norma visoms valstybėms narėms, o vyriausybės Graikijoje, Italijoje ir Ispanijoje yra sakomos, joms yra liepiama daryti tam tikras priemonės ir neleidžiant perkelti lėšų iš turtingesnių šalių e, mažiau turtingoms. Pone Grapinė, noriu užduoti Jums klausimą pagal mėlynąją kortelę. Prašom, ponia. Akcept. Pone Foksai, galiu sutikti su tuo, kad kritikų kritikuojate, tačiau nesuprantu, jūs išsakytų prieštarų, jūs mm, sakote, kad mm, monetarinė sąjunga nėra gerai, tačiau jūs joje esate. Tai koks tada sprendimas? Vienas kritikuoti tai gerai, bet jeigu nesiūlote jokio sprendimo, tai kam tada ta kritika? Jūs esate Europos sąjunga, mums mm, reikia monetarnės sąjungos, mums reikia bankinės sąjungos. Jeigu ne, tai jūs pasiūlykite sprendimą. Pinigų sąjunga tarp nedidelio skaičiaus valstybių narių, kaip pavyzdžiui Vokietijos, Niderlandų, Austrijos ir Suomijos, galėjo būti sėkminga. Tačiau e, problema yra ta, kad euras buvo politinis projektas, o ne ekonominis projektas. Kad euros veiktų, reikia arba organizuotai leisti toms valstybėms, kurios negali pasiekti e, Vokietijos markės lygio, kaip, pavyzdžiui, Kipras e, tvarkytis teisingai arba toms šalims, kurios turi mokėti didžiulės e, pinigų sumas, kaip, pavyzdžiui, Junktinės Amerikos valstijos. Ponas Dombrovskis nenori kol kas aptarinėti nei vieno iš šių dviejų galimybių. Ačiū. Ačiū, kolega Foks. Tremoza Balčelis. Pasaros minutės. Gerbiami kolegos komisarė, manyčiau per anksti vertinti, ar šešių ir dviejų dokumentų paketus reikėtų keisti, kadangi prieš dviejus metus mes aptarnėjome galutinės dviejų dokumentų paketo detalės. Tiesiog reikėtų pagalvoti, kaip skaičiuoti, apskaičiuoti viešojo sektoriaus įsiskolinimą. Ar į tą skolą reikėtų įtraukti ir viešųjų įstaigų skolas. Kai kalbame apie Europos ekonomikos valdymo peržiūrą, turėtume atsižvelgti ir į vietos ir regionų savivaldos galės priimti sprendimus fiskalinėje srityje, išlaidų srityje. Neturėtų būti diskriminuojami įvairūs valdymo lygmenys. Ypač regionų lygmenių yra daromos labai didelės socialinės išmokos, o visi sprendimai yra centralizuotai vykdomi aukštesniu lygiu. Jeigu mes pažvelgtume į Junktinės Amerikos valstijas ir į tai, kaip yra sudaryta šita valstybių sąjunga. Jeigu ne, mūs, mes ateityje negalvosime apie pagalbos teikimą, tai mes nieko nepasieksime. Lopes Bermejų. Komisija prižiūrėdama valstybių narių veiklą įgyvendant stabilumo nuostatas nebuvo pakankamai griežta. Viena iš tokių valstybių nesilaikančių nuostatų buvo ir Vokietija, be kitako ir Ispanija, kurioje yra labai sudėtinga situacija rinkoje Be to, Ispanijoje yra 25 procentų nedarbas bei didžiausia valstybės įskola, ko gero, pasaulyje. Ir todėl mes iš darbuotojų girdime, kad jie nebenori e, reformų, kad jie nori daugiau socialinės e, apsaugos. Europos sąjungos valstybės tiesiog turi būti apsaugotos ir tiesiog negalima daugiau toleruoti jokių suokalbių rinkoje. Lamberts, dvi su pusė minutės. Merci, savarnė. Merci, madame prezident. Ačiū, pirmininkė, komisarė. Noriu visų pirma pasakyti, kad žaliai yra įsitikinę, jog galvojant apie 21 amžiaus iššūkius, europiečiai aišku turi veikti kartu iš vien ir turime sustiprinti bendrą valiutą. Mes galvojame, kad reikia tų bendrų taškų. Taigi svarbu galvoti apie turimas priemonės, kurios leistų garantuoti ekonominės monetarnės sąjungos sanglaudą. Mes galvojame, kad tos priemonės yra tinkamos, reikia jas tinkamai gyvendinti. Visų pirma, dabar dėl tų priemonių. Mes galvojame, kad mm, eina kalba apie biudžeto deficitą ir tą konkurenciją dėl, yra dėl įplaukų ir labai svarbu, norint gal išlaikyti e, tą e, biudžetinę discipliną, jeigu toliau bus daroma taip, kaip buvo daroma iki šiol, tai uh, nebus gerai, reikia papildyti biudžeto discipliną fiskalinę konvergenciją, reikia nustatyti pagrindinius socialinius ir aplinkosauginius tikslus, kurie būtų privalomi, reikia biudžeto pusiausviros, bet reikia ir mažinti skurdą, reikia mažinti aplinkosauginį poveikį. Taigi reikia galvoti apie visiškai kitokią biudžetinę politiką, nei mes turime dabar. Taigi reikia socialinės, aplinkosauginės ir um, biudžetinės disciplinos disciplinos, trigubos disciplinos. Reikia struktūrinių reformų, kurių tikslas būtų mm, sumažinti valstybės poveikį ir tiesioginį, netiesioginę darbo kainą ir konkurenciją e, toje srityje. Ir Europos semestras turi būti panaudotas kaip valstybių narių bendradarbiavimo instrumentas, kad būtų galima užtikrinti konvergenciją siekiant aukštesnio lygio ir socialinėje ir aplinkosauginėje srityje taip pat. Taigi, Taigi, galvojant apie ES valdysenos paketą, um, mūsų manimų tai yra reikalinga priemonė, tačiau šiuo metu ji nėra pakankama, nėra dar tinkama ir nėra tinkamai gyvendinama. Ačiū, Lamberts Oflin, pusantros minutės dabar. Uh, Ačiū, pirmininkė Galvojant apie ekonominį koordinavimą ES, jo modifikavimas, tai reiškia, kad tik tai siekiame išsaugoti valiutą, kuri neveikia. Tos struktūrinės reformos, apie kurias dažnai girdame, reiškia tik tai dar daugiau apkarpimų ir uh, nestabilų užimtumą. Iš tikrųjų, tai nieko nepadės išsaugoti, nes Graikija nėra Vokietija. Ir uh, toliau uh, kaip ar šiandien dega Roma. E, ne, iš tikrųjų Roma nedega šiandien todėl, kad Italijos žmonės labai stoiškai priėmė visus iššūkius. Tačiau žiūrėkime, kas pietuose vyksta. Tai yra tikrai ne vien tik tai Italijoje, ta našta milžiniška. Ir Italijos žmonių talentas tai yra e, išradingumas, ir, o nedarbas yra tai, ką mes prarandame. Ir žmonės neturi darbo tiesiog per tą visas priemonės. Daug kas, kas čia priklausome visokioms grupėms ir institucijoms, tik tai šlovina tas priemonės, kurios nieko neduoda. O iš tikrųjų širdėse žino, ką reikia pasakyti. Laikas yra pasakyti viską sąžiningai, kad tikrai žmonių interesai yra svarbiau nei ta visa ideologija, kai, kuria siekiama tik tai Europos integracijos, bet nieko nepasiekėme. Tie, kas žinome daugiau, suprantame, kad per nelik pernelyg ilgai tylėjome ir reikia drąsiai pasakyti tai, ką reikia pasakyti. Yes. You have a blue card. Um, ponas Lambert pakėlė mėlyną kortelę. Aš sutiksite atsakyti į kla jo klausimą? Flynn, Pone Flynn, aš sutikčiau su jumis ir daugeliu kitų, kurie sako, kad dabartinis status quo ekonomiškai negyvybingas. Ekonominė valiuta valiuta, bendra valiuta, kai nėra bendrų e, socialinių aplinkosauginių politikų, neveikia. Tačiau e, čia tame nenuseklume reikia du dalykus išvelgti, kad arba mes e, žengėme žingsnį atgal prie tautinių valstybių, už ką jūs pasisakote, arba mes sprendžiame viską kitaip, siekiame daugiau integracijos tiek fiskalinėje, tiek socialinėje srityje. Mes to siekiame, mes už tai pasisakome. Kaip jūs tai reagausite? Man atrodo, jūs teisingai pasakėte, kad arba arba tačiau aš noriu pasakyti, kad iš tikrųjų socialinio solidarumo ligmens nėra tarp valstybių nario, tai, ne, tai neegzistuoja. Aš prisimenu Vokietijos e, susivienimą, vakarų vokiečiai um, kalbėjo, kaip, ir, kaip sunku yra mokėti už tą susivienimą, tačiau jie mokėjo už tai dėl to, kad tai buvo jų bendrapiliečiai, tačiau jie nemokės už graikus ar kitus pietuose. Vokietijoje solidarumas egzistavo, tačiau dabar to solidarumo nėra nėra. Taigi e, tautinės valstybės mūsų didžiajame žemynė būtų sprendimas. E, Toliau žodis Barbarai Kapel, pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Ekonomikos komitete kai buvo aptarinėjimas šešių ir dviejų dokumentų paketas, aš komisaro Moskovičiai paklausiau, kaip stabilumo paktas taikės sankcijas. Jisai sakė, kad tai yra labai svarbus dalykas ir pasiūlė palūkėti iki kitų metų pavasario. Tai yra iki tol, kol Prancūzijai ir Vokietijai bus e, pritaikyti konkretus konvergencijos kriterijai. Todėl kyla klausimas, kam skirti tie griežti principai dviejų šešių dokumentų paketo griežtos nuostatos, jeigu jų nesilaikoma ir netaikomos jokios sankcijos. Iki kitų metų pavasario, ko galima tikėtis Prancūzijos ekonomikos ministras pasakė, kad ekonomika bus e, atlaisvinama nuo pančių, tiesiog bus pristatytas ekonomikos e, gyvinimo, atgevinimo mm, įstatymas. Tačiau nieko neverta tikėtis. Italija taip pat praėjusią savaitę turėjo susidurti su masiniais streikais. Tačiau matome, kad apskritai šitos dokumentų paketo nuostatos nebus tinkamai gyvenimos, jeigu nebus taikomos jokios sankcijos. Zalba Bidegen. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė. Šiandien diskutuojame apie šešių ir dviejų dokumentų paketus ir puikiai suprantame, kad konsoliduojant valstybių biudžetus buvo vis dėlto pasiekta pažangos, buvo įgyvendintos reformos, daugumoje valstybių įgyvendinti labai svarbus gilus ekonominių reformų procesai ir tos valstybės, kurios siekė E, ambicingesnių konsolidavimo tikslų, kurių programos buvo e, išsamesnės, tos gali pasidžiaugti ekonomikos augimu ir papildomų darbo vietų kūrimu. Tačiau to nepakanka, mes turime toliau žengti į priekį, nuosekliai e, laikytis griežtų principų tų valstybių atžvilgių, kurios nėra taip ryštingai nusiteikusios. Ir iš tikrųjų komisijos vicepirmininkas teisus, sakydamas, kad šiame procese reikėtų užtikrinti daugiau skaidrumo, daugiau demokratiškos atsakomybės ir matyti bendrą kontekstą. Europos ekonominėje ir politinėje sąjungoje reikėtų daugiau bendresnių e, priemonių Bet to reikėtų siekti, kad gyventojai jaustųsi įtraukti į šitą demokratišką procesą. Todėl dabar labai svarbu pereiti prie didesnės demokratinės atsakomybės ir atskaitomybės įgyvendant šių dokumentų paketus. Dėkuoju. Izabel Tomas, dvi minutės. Ačiū pirmininkė komisarė kai 2009 metais prasidėjo krizė, ta jodoji skylė iškėjo ES ir e, įvedėm tas visas savokas, trojka, Europos semestras, tačiau už tų žodžių yra viena politika griežto taupimo ir bankų e, turto didinimo politika. Dabar jeigu pažiūrėtumėm, kokia yra tikra realybė, viskas žlugo, makroekonominiai sprendimai ES tai buvo žiaurias, pa, žiaurius padarinius turėjusios griežto taupimo politikos priemonės. Jūs matote, kokie tai buvo padariniais. Eurozona toliau yra krizėje, 7 e, milijonai dar bedarbių Europos Sąjungoje papildomai, papildomai valstybių skolos nesumažintos, investicijos 300 milijardų eurų kas met reikalingi, defliacija matome ir tarp valstybių narių, kokie yra paradoksai konvergencijos taisyklių gyvenimo srityje. Šiandien tokia situacija, kai palūkonų normas labai mažos, likvidumo bazės yra reikalingos didžiulės ir augimo potencialas nepanaudotas ir dabar toliau kalbame apie tokias priemonės, kurios trukdo valstybėms narėms atsigauti, užtikrinti ekonomikos atsigavimą, o vis tiek jos turi laikyti galvas virš vandens, nors patiria krizės. Iš tikrųjų, žiūrėkime investicijų planą, kas yra siūloma, lankstumo reikia, yra vertinant viešo sektoriaus deficitą, valstybių narių situaciją. Tačiau iš tikrųjų reikia iš esmės peržiūrėti, reformuoti ekonominės valdysinos priemonės, kurias turi ES, įtraukiant socialinius e, aspektus, užimtumo situaciją įvertinant. Taip, reikia makronominių taisyklių. Taip, taisyklės yra tam, kad jų būtų laikomasi. Tačiau tos taisyklės turi užtikrinti, kad bus pasiekta rezultatų. Tačiau mes turime turime e, griežto taupimo politiką, kuri tik tai dar paskatino recesiją, didžiulius skirtumus ir nedavė atsigavimo. Dėkuoju. Beatrix von Storch. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas komisarė Dombrovski, šiandien Jūsų kalba man padarė didžiulį įspūdį. Jūs tiesiog pristatėte dar kartą visus šios įmanomus dokumentų paketus ir jūs kalbėjote apie tuos pasiekimus. Aš juos visus pasižymėjau ant šito balto popieriaus lapo, tačiau šitas popieriaus lapas yra visiškai tuščias. Tai yra keturių metų priemonių pasiekmės rezultatai nesispindi timitys jokiame skaičiumi, skaičiuje. Jūs tiesiog nepasakėte ne vieno skaičiaus ir sakėte, kad šie dokumentai jų nuostatos pasiteisino tiesiog silpna, labai silpna. Visi šio parlamento nariai tiesiog reikalauja, kad būtų laikomasi tų dokumentų paketų nuostatų, kai kurie kolegos kalbama, kalba apie mokestinių įsipareigojimų atšaukimą. Iš esmės dar kartą konstatuoju, kad mes grįžome prie tuščio popieriaus lapo, o tai yra pats blogiausias kelias. Filip de Becker. Vieną minutę. Ačiū pirmininkė. Diskusijoje aš pasigendu supratimo, kad visa ta situacija yra susijusi su mumis pačiais. Mes kalbame apie valstybės narės, apie lankstumo nuostatas, bet juk esmės viskas labai aišku, visos valstybės turi modernizuoti savo ekonomiką ir atnaujinti socialinės sistemas, kad jos užtikrintų kitoms kartoms socialinės išmokas ir pensijas. Būtent tam ir skirti šie dokumentų paketai, dviejų ir šešių dokumentų paketai, kad jie padėtų stiprinti demokratinę atsakomybę. Mes turime, žinoma, e, atgyvinti savo ekonomiką, vykdydami reformas ir didindami savo ekonomikų konkurencingumą. Tiesiog mes turėtume neužkirsti kelio ekonomikos vystimuisi ir kitų kartų socialinių sistemų plėtojimui. Taigi mes turime atgyvinti ekonomiką ir siekti sukurti kuo daugiau darbo vietų. Hay un rapero negro que se llama Tupac. No sé si lo Pone Rodriguez, vieną minutę. Yra toks reperis, kuris vadinasi Tupac. Ir jis yra herojus Taigi dažnai e, pirštas yra rodomas į juodus, juoduosius žmonės, o Europoje e, mes galime žiūrėti į e, dviejų dokumentų paketą. Labai dažnai tokios priemonės būdavo taikomos, tačiau ši priemonė veda mus prie nelaimės. Ekonomiškai baudžiamos yra tos šalis, kurios galvoja kitaip. Ir matome, kad Europa kraujuoja yra daug taisyklių, dėl kurių susitarė e, mažuma ir vėliau tai yra privaloma taikyti, tačiau tai nėra legitimu. Aš norėčiau paraginti visus pažvelgti į e, veidrodį ir ten galbūt jūs net nepamatysite savo atspindžio. Dėkuoju, sako pirmininkė. E, monitoriuje matome neteisingą e, kalbėtojų tvarką. Dabar ponas e, Cani. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš nemanau, kad paprasta ekonomikos valdysenos priemonių peržiūra padės mums įveikti šią gilę mūsų žemyną draskančią krizę. Mes galime pažiūrėti į pastarųjų metų recesiją ir pastarojo meto taisyklės. Šešių dokumentų paketas ir dviejų dokumentų paketas ir visi procesai, kurie prasidėjo 2007 metais, kur link jie mus veda. Atrodo, kad stabilumas yra tapęs būdų judėti vis žemyn. Aš norėčiau pacituoti Giuseppe Guarino, buvusi ministrą ir profesorių, kuris visai neseniai kalbėjo Briuselyje, jis citavo e, skaičius. Ir galima pasakyti, kad šios sėkmingos, šie sėkmingi reglamentai prieštarauja augimo ir vystimosi tikslams, kurie yra numatyti sutartyje. Grįžkime prie sutarčių dvasios. Ir neskirkime tiek dėmesio kitiems dalykams, kurie mus tiesiog smaugia. Ačiū. Dabar ponas Sinadinos vieną minutę. Ačiū. Pirmininkė per pastarosius penkerius metus skolų krizė paveikė e, Europos pietinės šalis. ES iš pat karto šių problemų nesijėmė spręsti. Kita vertus, matome, kad ES yra taikomi dvigubi standartai, kai kurios šalis kaltina kitas šalis neatsakingumu ir reikalauja tokių priemonių, kurios viršė jų nacionalinį suverenumą. Šešių dokumentų, dviejų dokumentų paketai ir kitos priemonės rodo, kad viskas priklauso nuo skaičių ir statistikos duomenų. Niekas nežiūri į konkrečių šalių gyventojų dalę. Aš dabar nieko nenoriu įtikinti, tačiau e, kalbant apie Graikijos, Italijos, Ispanijos ir kitų šalių gyventojus, jie to nepriims, nes jūs darote tai, ko iš jūsų reikalauja bankai. Mes turime daryti tą, ko, ką pažadėjome. Turime kovoti su nedarbu, turime užtikrinti Europos augimą, jeigu norime siekti sėkmingos Europos. Ačiū. Ačiū, Rozatė, dvi minutės. Rozatė, jums žodis. Pirmininkė komisarė, visų pirma, noriu pasakyti, kad fiskalinės disciplinos sistema, mano manimu, yra būtina, galvojant apie ekonominę ir pinigų sąjungą. Valstybės narės išlaiko kompetenciją, tačiau nėra fiskalinės pusės ir mums reikia labai aiškios sistemos. Reikia prisiminti, kad uh, finansinė krizė atsirado ar ne dėl euro, o dėl to, kad valst, kai kurios valstybės narės buvo pernelyg daug įsiskolinusios, jų skolas buvo pernelyg didelės ir to negalima leisti, joks tekstas, joks įstatymas to neleidžia. Taigi šešių ir dviejų dokumentų paketai aiškiai yra tokie, kur, kad juos reikia tobulinti, nes sistema yra labai sudėtinga. Ne, ne ekspertam, bet um, visuomeniai ta sistema gali būti interpretuojama labai įvairiai. Pavyzdžiui, girdime diskusijų nesibaigiančių uh, dėl tos sistemos korekcijos padarinių. Taigi reikia sistemą supaprasinti, kad ji būtų lengviau suprantama piliečiams. Ir noriu pasakyti, kad uh, ši sistema yra pernelyg politizuota, pernelyg dėl politinių tikslų suformuota. Ir iš tikrųjų reikia galvoti ne tie, suprasti, kad čia eina kalba ne vien tik tai per nelik didelį biudžeto deficitą, bet taip pat yra ir terminai netinkami ir kai eina kalba apie um, juridinės taisyklės, uh, dėl jų neturi būti, jeigu jo, tokios taisyklės yra patvirtintos, dėl jų paskui neturi būti politinės diskusijos um, eskaluojamos. Nepriimtina, kad uh, politikai um, bado pirštų į Briuselį, Briuselis mums primena, pri, primeta fiskalinę discipliną. Ne, fiskalinė disciplina neturi būti primesta, ji turi būti nacionaliniuose įstatymuose įtvirtinta ir ji turi būti nuosekliai gyvendinama viso Europos Sąjungoje. Ir tada o, politikai tiesiog bu, pri, bus priversti taikyti nacionalinius įstatymus. Satį. Ačiū kolegai Rosati. Kolegos, jūs tikriausiai pastebėjote, kad elektroninėje lentoje nurodytos netos kalbėtojų pavardės. Dabar kalbės kolega Toja. Tiesiog norėtumiau paprašyti frakcijų kolegų, kad jie padėtų pasirengti pasisakymui prieš tai kolegė Toja, po to Vandalin. Ačiū pirmininkė, gerbamas komisarė. Šešių ir dviejų dokumentų paketo nuostatos turėtų skatinti augimą. Jeigu tai būtų atsitikę, tai šios griežtos kritiškos diskusijos šiandien nevyktų. Tiesiog kolegos, kurie galvoja, kad reikia nuostatas keisti, norėčiau paprieštarauti. Mes tiesiog turėtume numatyti pakankamai naudingo lankstumo siekiant skatinti investicijas ir lankščiai e, skatinti ekonomiką. Tiesiog tas perėtas griežtumas mus atvedė į šitą sudėtingą situaciją. Mums reikėtų vadovautis ne tik tai buhalterinėmis nuostatomis skaičiais, jeigu tai būtų, tai galėtume viską atlikti prie kompiuterio. Italijos rinkimų metu buvo labai aiškiai išsakyta nuostata apie didesnį lankstumą apskritai ir lankstumą m, mm, taikant finansinės programos nuostatas iki 20 metų visą laiką yra rodoma pirštu į Italiją. O aš atsakau, kad Italija vykdo reformas, laikosi nuostatų ir nori įgyvendinti tokią politiką, kuri leistų įgyvendinti visus tikslus. Mes nenorėtume kokios nors politikos apskritai, norėtume, kad ji būtų inteligentiška. Vandalen, po to Torvalds ir Kadrukalos. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas vicepirmininkai, dviejų ir šešių dokumentų peržiūra vyksta labai sudėtingais laikais. Ypač dėl to, kad politinis elitas galvoja, kad krizė praeina, o gyventojai susiduria vis sudėtingesnėmis problemomis. Ir tokios valstybės kaip Prancūzija tiesiog neįgyvendino struktūrinių reformų. Tiesiog susidurėme su nesažiningumu ekonomikos valdymo srityje. Be to, euro zonoje yra vykdomos reformos, kurios šioje valstybių grupėje neturėtų būti vykdomos. Kolega Samaras ir Venizelos siūlo pankstintus rinkimus Graikijoje ir grasina, kad Graikija gali išstoti iš eurozonos. Tačiau pažvelkime į ateitį ir suvokime, kad dabartinė Graikijos finansinė skola yra daug didesnė negu vidutiniška našta kitose valstybėse narėse. Ir dėl tos priežasties mes dar ilgai turėsime taikytis, taikstytis su didžiuliu nedarbu. Ir matysime, kad neurozonos valstybėse situacija daug palankesnė. Dėkojame kolegui Vandalin. Torvalds kalbės dabar, po to Kadrų Kalos ir Mach. Torvalds. Vienai minutė. Ačiū, pirmininkė. Dviejų ir šešių dokumentų paketo tikslas buvo stabilizuoti ekonomiką ir valstybių narių finansinės sistemas. Tačiau uh, reikėjo vykdyti ir struktūrinės reformas, kadangi kai kurios valstybės narės gyveno nebaga savo e, galimybės. Taigi nebegalima ilgėtis tų gerųjų laikų ir reikia pradėti uh, E, mažinti skolų naštą. Be to reikalinga ir technologinė pažanga, kadangi e, e, istoriniai, istoriškai vertinant e, buvo per daug pasitikėta finansų rinkomis iš tikrųjų viskas finansų rinkose vyko ne taip, kaip buvo įsivaizduojama. Todėl turime pagalvoti, kaip mums išeiti iš šios sudėtingos situacijos. Dėkojame kolegiai Torvalds, dabar kadrų kalus vienai minutiai, po to kolegė Mach. Komisarė, komisija pati pripažino teisėkinio paketo trūkumus, pavyzdžiui, tai, kad trūksta skaidrumo. Dar galima pasakyti, kad ekonominė valdysena neformalios grupės užgrobė, pavyzdžiui, Eurogrupė, kitos grupės, kurios neturi atsakomybės, visiškai užgoždamos nacionalinius ir Europos parlamentą, fiskalinės reformas apibrėžinti ir kitus ir taip toliau. Reikia aiškių reformų, nes matome, kad sistema pamina valstybių narių biudžetinį suverenumą ir nėra naujo demokratinio proceso, kuris tai pakeistų. Tačiau yra um, taisyklėse dramatiškas pasikeitimas ir nors ir pripažįstama, kad griežtas taupimas nėra efektyvus, dar yra primetama papildomai to taupimo, bet tai bus tik tai stagnacija, dar auks nedarbas ir iš tikrųjų ES taps tik tai tai kreditorių ir debitorių valstybės. Žmonės turi apkeisti tą spiralę, kuri tik tai veda žemyn, turi atkurti modelį ir per artimiausius rinkimus galbūt Graikijos žmonės pirmieji tą padarys. Dėkoju Kadrukalos, po to kolega, dabar kalbės kolega Mach, po to Golniš ir Stolohan. Dámy a pánové, Komis... Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. Komisija sako, kad dabar turime geresnės taisyklės, tačiau problema yra ta, kad niekas tų taisyklių nesilaiko. Paimkime Prancūziją. E, deficitas viršė 4 procentus BVP ir toliau visi bando apsimesti, kad problemų nėra. Jeigu kažkas bando laikytis jūsų taisyklių, tai kainuoja uh, Mm, kaina yra tokia, kad ekonomikos augimo nėra, nedarbas kyla. Taigi um, euro įvedimas, toks sprendimas e, lėmė kitą politinį sprendimą, tai yra griežtų fiskalinių taisyklių diktatą. Ir tai neveikia. Ir aš kreipiuosi į komisiją. Pa, par, pabandykite paremti parengti um, sutarčių uh, pakeitimus, kad būtų galima išeiti iš euro. Graikija, pavyzdžiui, kitur yra politinių partijų, kurios nenori euro. Taigi turime suteikti uh, joms galimybę pasitraukti iš euro, o Čekijos Respublika, pavyzdžiui, nori prisijungti prie euro. Ačiū, ponai Mach. Pone Beres nori užduoti Jums klausimą. Mielas kolega, ar Jūs nepripažįstate, kad yra tam tikrų e, sunkumų, nes kai kurios teisyklės yra procikliškos ir būtent reikia leisti valstybėms, kurios susiduria su sunkumas, prisiderinti, tai tarnauja visų interesams, taip pat ir tų, kurie turi perviršį. Ka, kaip Jūs pasakytumėt, pavyzdžiui, dėl pono Dragė pasisakymo, kai jis reikalauja, kad būtų eurozonoje globalus mobilizavimas? Herr Kollege Mach. Mach pokud centrální banka říká že chce stimulovat ekonomiku jei ecb sako kad nori mm, paskatinti ekonomiką tai reiškia kad mm, panaudos neteisingai savo turimą monopoliją ir taikys savo politiką visų kitų sričių sąskaitą. O mes turėtumėm leisti toms valstybėms išeiti iš eurozonos, nes euras joms netinka. Mach. Ačiū kolegai Mach. Kolegos, aš atsiprašau, bet. Deja, turime laikytis e, ne elektroninio sąrašo, kuris yra ekrane. Tiesiog paprašysiu e, frakcijų personalo pranešti kolegoms, kad e, elektroninis sąrašas ekrane nebeveikia. Dabar ponas Goliš, Golniš. Pone pirmininkė, komisarė Dombrovskė, aš tikėjausi, kad komisaras Moskovičiai irgi bus šalia jūsų. Kai jis buvo ministras ekonomikos Prancūzijoje, jis daug prisidėjo prie um, deficito vizito ir sakė, kad Parteno Atenų, Atenų muziejuje jam patiko graikiškos skulptūros. Iš tikrųjų, galbūt galėtume galvoti apie Europos kultūros dekadansą, pažiūrėkime, pavyzdžiui, pažiūrėti į visas tas, į tos paveikslus, pavyzdžiui, kuriuos matome koridoriuose, dėl, kur vaizduojamas Kristus ir taip toliau. Šešių ir dviejų dokumentų paketas tai yra um, suvaržančių taisyklių paketas ir e, valstybės parlamentas yra vadovamos komisijos, komisija jas prižiūri. Parlamentarai kalbėjo apie tai, kad ta sistema yra perlik sudėtinga ir žlunga, neveikianti. Iš tikrųjų, galvojant apie mm, tai, koks, dėl kokio reikalo mes dirbame, e, reik, kad e, valstybės narės neprotingai pasiūlė pasielgė pratifikuodamos tas taisyklės ir toliau dėl koordinavimo tos taisyklės, tas žinom, ta garsioji sutartis. Ponas Junkeris kalba apie lankstumą. Man atrodo, tai yra daroma tik tai tam, kad parlamentarų protestai būtų nutilti, žmonių protestai taip pat. Nes iš tikrųjų matome visomis kryptimis socialinės visos sąlygos blogėja. Um, kalbame apie tai, kad reikia kažkaip tai į, kelti lygį, tačiau kaip tai galima padaryti, kai ES neatsilaiko prieš bet kokią konkurenciją. Minuten, Herr Kollege Stolužan, dann Herr Kollege Fernandes. Colega Stolojan, po to Fernandez. Președinte, avem un sistem de guvernanță economică în Uniunea Europeană care... Ačiū, ponė pirmininkė. E, mes turime finansinio valdymo sistemą Europoje, kuri veikia Europoje. Šiuo metu problema yra ne sistemos sandara, bet ta problema, kuri kilo įgyvendinant valdymo taisyklės. Pirmiausia, kai kuriuose valstybėse narėse nacionalinės vyriausybės nedalyvauja visame šiame procese. Jos neapibrėžia konvergencijos arba stabilumo priemonių. Šios priemonės yra perdodamos iš vyriausybės Europos komisijai, kai kurių valstybių narių parlamentai net nėra įtraukti į tokį darbą. Kalbant apie rekomendacijas, kuriomis reikėtų keisti e, biudžeto politiką, jos yra svarbios, tačiau valstybės ne visuomet imasi priemonių rekomendacijoms įgyvendinti. Jos dažnai teikia E, skelbimus, e, pasisakymus apie tai, kad e, dviejų ir šešių dokumentų paketuose stinga lankstumo. Aš pats sakyčiau, kad įdinga yra ne pati valdysenos sistema, bet konkurencingumo praradimas kai kuriuose valstybėse narėse ir valios trūkumas įgyvendinti tokias politikas, kurios skatintų konkurencingumą ir produktivumą, našumą investicijų pagalba. Ačiū. Dėkuoju kolegai. Dėkuoju kolegai. Sani. Tolojan, ar jūs priimsite klausimą pagal mėlynę kortelę? Sanin, Zaninė pateiks klausimą. norėčiau kolegos paklausti, ar jis iš tikrųjų tiki, kad ekonominis eurozonos valdymas veikia sėkmingai, jeigu tik tai keturios valstybės iš 18 laikosi stabilumo ir augimo faktų kriterijų. Tiesiog reikėtų nepasikliauti gandais, o pažvelgti į konkrečią statistiką. Când te-ai înfundat în datorii, publice. Ačiū. Ačiū už klausimą, kai kalbame apie viešo sektoriaus skolą, prarastą konkurencingumą. Sprendimas yra vienintelis - restruktūrizuoti ir tam reikia solidarumo. Ta prasme, kad partneriai tau turi suteikti pakankamai laiko, kad galėtum įgyvendinti reformas ir kad galėtum padaryti viską, kas yra reikalinga tose valstybėse. Stolušan, es folgt für eineinhalb Minuten Herr Kollege Fernandes, dann Herr Kollege Sulik. Ačiū Stolojan, Fernandės, pato Sudik, pato Guoga. Gracias, presidente. La crisis fiscal. Ačiū, ponė pirmininkė. E, fiskalinė krizė e, atsirado 2010 metais. Mes pamatėme, kokios yra ekonominės problemos. Mums reikėjo geresnio ekonominio valdymo, todėl buvo parengtas šešių ir dviejų dokumentų paketas. Pagrindinės e, mintis buvo kontroliuoti ir subalansuoti fiskalinius dalykus. 2012 metais ES suprato, kad ekonominės problemos yra kur kas gilesnės ir kad ES reikia bendros ekonominės politikos, todėl buvo pradėta kurti bankų sąjungą. Mums reikalinga tvirta fiskalinė sąjunga. Šios taisyklės yra sutelktos į nacionalinį lygį. Mes negalime žiūrėti į fiskalinę politiką, žiūrėdami tik į biudžetus valstybėse narėse. Mes turime žiūrėti į e, fiskalinių priemonių poveikį bendrai ES, ne paskirai valstybėse narėse. Mums reikia peržiūrėti taisyklės, ekonomikos koordinavimo taisyklės. Turime žvelgti plačiau. Mums taip pat yra reikalinga stabilumo ir augimo pakto reforma. E, sistema turi tapti ne tik lankstesnė, mes turime atlikti Europos lygio analizę, remdamiesi E, valstybių narių nacionaliniais biudžeto planais. Pone Dambrovski, mes negalime sakyti, kad sistema veikia. Mums reikia daugiau lankstumo ir mums yra reikalinga Europos fiskalinė politika. Dėkoju ponui Fernandės. Kitas kalbėtojas yra ponas Sulik, poliau ponas Guoga ir vėliau ponas Silikijotis. Pirmiausia, ponas Sulik. Dankeschön. Funktioniert's? Ačiū, ponios ir ponai. Šešių dokumentų paketas veikia nuo 2011 metų, jau trejus metus. Šitas dokumentų paketas buvo priimtas siekiant paskantinti augimą ir uh, užimtumą. Ir pažvelkime dabar į rezultatus. Per tuos trejus metus po to, kai buvo priimtas šešių dokumentų paketas, Italijos skola padidėjo nuo 110 iki 135 procentų, Ispanija nuo 70 iki 95 procentų, Prancūzijoje nuo 80 iki 95 procentų. Taigi situacija nepavydėtina. Pažvelkime į Prancūziją. 2010 metais Prancūzija teikė, kad 12 metais mes grįšime prie 3 procentų biudžeto deficito. 12 metais Prancūzija pasakė, kad mes tai padarysime 15 metais, o 14 metais buvo numatyta 17 metų data ir jokių sankcijų. Be to, Prancūzijos finansų ministras Sapa pasakė, kad komisija neturi jokios teisės nepatvirtinti mūsų biudžeto, kadangi prancūzijos parlamentas yra kompetitingas priimti biudžetą. E, Moskovič dabar tapo komisaru, o Sapanas kontroliuos e, e, ir Moskovič kontroliuos būtent Sapan. Tai kokia ta situacija? Vieną minutę kolegai Guogai, po to Silikiotis, po to Hekmak. You, um, committee... Ačiū komisarė, ponė pirmininkė. IMCO komitetas šiuo metu rengia pranešimą dėl geresnės bendrosios rinkos integracijos dėl Europos semestro. Aš manau, kad bendra rinka yra labai svarbi, siekiant užtikrinti augimą. Mes, kaip valstybės narės, ne visuomet įgyvendinome labai geras direktyvas ir puikias rekomendacijas. Mes čia būtent ir stringame. Metinė ataskaita dėl bendros rinkos integracijos e, nebuvo pateikta komisijos. Kurgi yra ši ataskaita? Europos parlamentas norėtų pasiūlyti ne vieną analitinę priemonę ar barometrą, kaip matuoti mūsų veiklos rezultatus, kad visi matytų, ko mums pavyksta pasiekti metodologiją, pavyzdžiui, ma, pamatuoti administracinės naštos lygį. E, mums čia kyla problemų. Administracinė našta e, biurokratija yra pernelik didelė. Pažiūrėkime, ką būtų galima padaryti. Aš taip pat norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra įgyvendinti Europos semestrą. Jeigu to nepadarysime, tai bendros rinkos ramščio net nebūtina plėtoti. Pirmininkas nutraukia pasisakytoją ir suteikia žodį ponui Silikiočiui, poliau, toliau ponui Van. Kolegos, komisija įvertino šiuos dokumentus, vertinimas nėra rimtas, jis yra politiškai motivuotas. E, sakoma, kad šie aštuoni teisės aktai yra įgyvendinami sėkmingai ir tai yra daroma tam, kad patvirtinti, kad komisijos neoliberali politika veikia gerai. Per pastarosius septynerius metus Europos ekonomika stagnavo. Komisija teigia, kad deficitai mažėja ir tai yra pasiekimas, tačiau nekalbama apie socialinės išlaidas, apie aukštą nedarbo lygį, ypač tarp jaunimo. Daugybė žmonių grimsta į skurdą. Taip pat yra didžiulis atotrukis tarp Europos centrinių ir periferinių valstybių. Visa tai neatspindėta ataskaitoje. Komisija kalba apie valstybių narių nacionalinės ekonomikos politikas, tačiau neturi e, teisės tą daryti. Mums e, reikia laikyti solidarumo. Dėkoju ponas Hekmark, po to ponas Tang ir ponas Kalvet Šambon. Micro. Micro. Mr. Speaker, thanks to the Commissioner for Pirmininkai, dėkoju komisarui už puikią įžangą. Aš manau, yra du dalykai, kuriuos būtina akcentuoti. Visų pirma, kelias, kuris um, pamina socialinį saugumą, didina nedarbą, dėl kurio prarastas konkurencingumas ir didėja socialinė įtampa. Tai tas kelias yra, kai yra išleidžiama daugiau nei galime deficit, jeigu deficitas būtų sprendimas, jeigu deficitas duotų ekonomikos augimą ir užimtumą, tai neturėtumėm dabar tos krizės, su kuria susidurime šiandien nekonsoliduota biudžeto politika sukėlė problemas. Problemų priežastis yra tikėjimas, kad gali uh, išspręsti ekonominės problemas per deficito didinimą, per e, biudžeto naštos didinimą. Būtent tai mes matėme. Antra, stabilumo pakto peržiūra. E, gali būti gerai tai padaryti tačiau dar geriau būtų realiai ją peržiūrėti, kai ta prasme, kad komisija dirbtų su deficito valstybėmis, kurios atidėlioja struktūrinės reformas nesilaiko taisyklių. Patikimumas, tai reiškia, kai esi patikimas. ES turi būti patikima komisija turi būti patikima, stabilumo paktas turi būti patikimas. Jeigu mes um, paminame tą patikimumą, leisdami didžiosioms valstybėms narėms išsisukti ne vien tik tai nuo įsipareigojimų laikymosi, bet ir nuo taisyklių ir atsakomybės, tai mums visiems kainuos patikimumą ir tai neleis išspręsti problemų, o tik dar daugiau problemų sukurs ir krizė tik dar pagilės. Būti, būkime patikimi ir išlaikykime tą patikimumą ir laikykime taisyklių. Ačiū kolegai Hökmar. Ar jūs sutiksite atsakyti į kolegės Matijas klausimą? Yes. Herr Kollege Hökmark. Ja, bitte, Frau Kollegin Matthias. Kollege Matthias, pateikite klausimą. Muito obrigada. Colega Hökmark, eu compreendo que. Ačiū. Pone Hökmarkai, Aš taip suprantu, kad jūs tikite tomis taisyklėmis, jūs sakote, kad reikia mažinti skolas ir deficitą, tačiau deficitai gali būti mažinami ir kitaip, ne vien tik tai greunant socialinės gerovės valstybę. Kokia kita tą sprendimą jūs išvelgtumėt, nes skolos didėja, kaip, ta, kaip tas skolas mažinti, deficitus kaip mažinti, jei nėra restruktūrizavimo. Pane Matijas, noriu pasakyti, kad ta grėsmė socialinės gerovės valstybei kyla iš tokios politikos, kurią jūs dabar ginate, kai tikima, kad gali leisti tuos pinigus, kurių neturi nes tuomet e, visą tai priveda prie tų drakoniškų griežto taupimo priemonių, ką mes matėme kai kuriuose valstybėse. Ir tada mažėja investicijos, pramonėje, įmonėse trūksta darbo vietų. Paži pamatykite realybę, apsižvalgykite, kur mums pavyko, kur mes žlugome ir pamatykime, kas yra svarbu ES ir jos patikimumui. Ačiū kolega Hökmark aš leisiu savo sprendimu pateikti dar vieną klausimą pagal mėlynosios kortelės principą. Kolega Hekmor, ar atsakysite kolegos Mono klausimą? Mono aussi Einen Moment. Ich möchte das gerecht machen. Norėčiau, kad viskas būtų teisinga kolega Mono kalbėjo, todėl leisiu paklausti kolegai Golniš. Ar sakysite Golniš klausimą? Me, me, uh, me, merci. merci. Excuse me, excuse me, excuse me. Uh, frau... Atsiprašau, kolega Bereš. Aš labai aiškiai pasakiau, kad suteiksiu galimybę paklausyti dviem kolegoms. Jeigu klausimų bus daugiau, tai tuomet suteiksiu tik tai tam, kuris nekalbėjo. Taigi buvo prašyt, Trys kolegos pra, prašė galimybės pateikti klausimą, kadangi mano kalbėjo ir jisai užsiregistravo kaip trečiasis, todėl dabar suteikiu galimybę klausti Golniš. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu. Pone Hokmarkai, jūs uh, deficitą pristatote kaip biudžeto deficitą pristatote, stigmatizuojate iš tikrųjų. Ir aš ar, noriu paklausti, ar jūs negalvojate, kad e, viešo sektoriaus biudžeto deficitas re, realybėje iš tikrųjų yra dar baisesnis dalykas. Iš tikrųjų tai yra Um, komercinio, uh, komer, uh, prekybos pusiausvėro deficitas iš tikrųjų. Tai reiškia, kad ES rinka yra atvira visoms valstybėms, visoms valstybėms, kurios nesilaiko nieko. Kolega Hökmark. Mikro. Pirmininkė. Ponui Golnišui pasakysiu, apsižvalgykite pasaulyje, matote laisvą priekybą, ten matote klėstėjimą, kur yra protekcionizmas, ten trūksta klėstėjimo. Tikrai nėra tokių vietų pasaulyje, kur ekonomika ar visuomenė, civilizacija būtų um, išplėtoti be to. Pažiūrėkite į valstybės narės, uh, kur, tai, kuriuose valstybės narėse, kur nėra krizės, tai yra tos valstybės, kurios laikosi laisvos priekybos sąlygų. Dank, Herr Dėkuoju, kolega Hökmark. Dėkuoju Jums. norėčiau tiesiog užtikrinti, kad 30 e, minučių, sekundžių būtų skiriama klausimui ir kad būtų atsakoma 30 sekundžių. Dabar kolega Tank, po to kalbėt Šambon. Ačiū pirmininkė. Įsivaizduokite, kad oras blogas, pučia stiprus vėjas, lyja, žaibuoja, tamsu. Ir ar jūs tikitės, kad lėktuvas nusileis autopilotu? Ne. Europoje oras yra blogas, infliacija per daug didelė, nedarbas didžiulis, pasitikėjimas sviruoja. Komisija pastaruoju metu šešių ir dviejų dokumentų paketų įgyvendinimą bandė įvertinti, tačiau jinai vis dėlto skrenda auto pilotu, kadangi jinai neatsižvelgia į tam tikrus trūkumus, nepareikalavo jų e, pašalinti. Biudžeto kontekste struktūrinis deficitas yra labai svarbi savoka Iš tikrųjų šita savoka teorijoje yra neprikaištinga, tačiau praktikoje tai reiškia, kad mes skrendame sugedus aukščio rodikliui. Komisija įvertino struktūrinį deficitą skirtingai, kadangi šitas rodiklis gali keistis metų bėgėje kelis kartus ir todėl reikėtų lankščiai vertinti situaciją. Dėkuoju. Tiesiog noriu pasakyti, kad mūsų autopilotas, mūsų šita elektroninė lenta vėl teisingai veikia, todėl suteikiu žodį kolegui Kalvet Šampom. E, e, merci, monsieur le président. Merci, monsieur. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė, o toliau kalbės ispaniškai. Aš norėčiau pakalbėti, e, pasitikėjimą Europą ir paminėti politinius aspektus. Šitie dokumentų paketai turi užtikrinti desnį pasitikėjimą Europą, pripažįstant, kad buvo padaryta keletas klaidų, buvo diskriminuojamos kai kurios valstybės ir dėl to nukentėjo tų valstybių piliečių pasitikėjimas Europoje. Be to nebuvo pakankama E, kontroliuojamos struktūrinės reformos, pavyzdžiui, Ispanijoje. Bet to, komisarė, mes kalbame ir apie tai, kad mes turime kurti energetikos sąjungą, toliau plėtoti vidaus rinką, bet to stiprinti kapitalų rinką. Bet to reikia parodyti didesnį solidarumą. Visą tai reiškia, kad reikalinga daugiau priežiūros ir kontrolės. Dėkojame kolegai Kalvet Šambon. Lehirik nematau, galbūt vėl stringa mūsų e, lentos rodmenys. Dabar suteiksiu žodį kolegai Niedermayer. Dviem minutėm. Thank you very much, uh, dear colleagues. Uh, Ačiū kolegos. Visų pirma, noriu pasakyti, kad uh, džiaugiuosi, kad kalbame šią temą, kad kalbame apie taisyklės, kurios buvo patvirtintos prieš uh, keliarius metus ir, man atrodo, didėja tikimybė, kad valstybių ekonominė politika gerės. Tai yra politika, kuri yra gera toms šalims, bet ir mums visiems gera. Um, ta politika, kuri tai padėjo sustabdyti skolų krizę. Čia noriu priminti kole, britų kolegoms, kad iš tikrųjų ta krizė padarė poveikio ne vien tik tai eurozonos valstybėms, bet ir daugeliu valstybių, kurios neturi euro. Mane stebina, kai girdžiu, kad daug, kai daug kas sako, kad šios taisyklės nepasiteisino. Man atrodo, mes tikrai galime aiškiai pasakyti, kad iki krizinė daugelio valstybių monetarinė politika žlugo. Ta politika, kuri didino deficitą E, skolą pagal BVP, e, išlaidas didino ir buvo ekonominiai politikai blogai, tik tai didin, e, siekiama sukurti gerą, tarsi patikimą reputaciją. Ir e, man atrodo, kad e, tai buvo labai įtartina. Dabar ką reikia daryti? Reikėtų sutelkti dėmesį ne tiek į um, tų taisyklių pakeitimą, kadangi tai yra pakankamai trumpas laikas ir tos taisyklės, mano manimu, pakankamai gerai veikia. Reikėtų galvoti ne apie tokius pakeitimus, kurie sumenkintų patikimumą. Reikia galvoti apie palūkanų normų didinimą, biudžeto deficitą iki 3 procentų, kad jis būtų ir tai, ką pasiūlė siūlė Britų kolegos, mes puikiai žinome dėl fiskalinio balanso, ką reikia padaryti. Ateityje reikėtų kalbėti apie tokius dalykus, kaip, pavyzdžiui, valstybės geriau laikytųsi val, konkrečioms valstybėms skirtų rekomendacijų, kaip pusiausvėra galėtų užtikrinti geresnė. Taip pat reikėtų skirti daugiau dėmesio valstybėms, kurios nėra eurozonoje. Ačiū kolegai Niedermayer. Žodis pusantros minutės suteikiamas kolegai Sant l arranġamenti tas seksu tat tupac. ačiū pirmininke Šešių ir dviejų dokumentų sistema yra skirta tam, kad eurozonos gairių būtų laikomasi. Tai yra kalibruotas, pamatuotas požiūris ekonominiai, finansiniai situacijai vertinti, tačiau trūksta vieningos centrinės krypties eurozonos projektui. Mes turime galvoti apie garantijas, kurios būtų pakankamai tvirtos. Da, kol kas projekto esmė yra politiniai veiksniai, vis dar per daug dominuojantis reikia galvoti apie tą politinį kapitalą, kuris jau panaudotas projekte ir vis tik tai įvairūs uh, subjektai, pagrindiniai, pagrindinės veikiančios šalis daugiau žiūri nacionalinius interesus, ir, o reikia galvoti į mm, rodiklių lentelės, standartus, visą tai, kas turi atspindėti realybę. Galbūt mes dabar labiau sprendžiame tik tai simptomus, o ne imamės realių um, priežasčių, realių uh, dalykų, kas yra Euro projekto gale, jėga yra. Ir turime galvoti apie skaidresnės e, eurozonos taisyklės, e, tie mm, šešių dviejų dokumentų kiti paketai kelia labai paprastą klausimą, ar iš tikrųjų mechanizmai panaudoti visais lygmenimis skirtingose ekonomikose atspindi eurozonos augimo ir išlikimo tikslus, ar labiau tik tai siekiama nacionalinių interesų įgyvendinimo. Reikia galvoti apie mm, visų mechanizmų teismų e, sisteminius gilius trūkumus, reikia jos išspręsti per, e, per diplomatinės e, priemonės. Kirčias. Iš tikrųjų, pavojinga supainioti esmę su priemonėmis. Mes kalbame apie šešių ir dviejų dokumentų paketus ir tiesiog mes sutelkėme dėmesį į prietaisą, tačiau nematome apskritai e, realios situacijos. Kai kuriuose valstybėse mes pasėmė pažangos, Airija priėmė memorandumą, e, Estija, Latvija e, gerai, gerokai pasidarbavo, galėjo prisijungti prie euro, Kiprui taip pat sekasi neblogai, tačiau mano šalyje, Graikijoje ir toliau kyla pakankamai daug problemų. Dabar pakalbėsiu apie Graikijos problemas. 25 metus dirbau žurnalistus ir informavau apie e, Europą apie tų dokumentų paketus klausytojus. Mes της οικονομίας Iš tikrųjų, privatusis sektoris negali finansuoti labai brangios gerovės, socialinės gerovės valstybės. Aš nenorėčiau sutikti su tuo, kad Graikijoje problema sukūrė euro. Aš norėčiau pasakyti, kad mūsų pensijos sudarė 120 procentų nuo paskutiniojo atlyginimo, o Junktinėje karalystėje 40-60 procentų. Taigi problemos glūdi ne euro įvedime, o tiesiog mūsų skolos valdyme, restruktūrizavime. Kaip Airijoje, jeigu mes sumažintume skolinimuosi e, kaštus, skolinosi palūkanas, tai pasiektume geresnių rezultatų, be kito ko ir mūsų valstybėje, Graikijoje. Tikoju kolegai Kircos. Ar jūs atsakysite kolegos Valį klausimą? Kolega Valį. Ačiū. Aš norėčiau paklausti paprasto dalyko. Ar jūs manote, kad euras yra tvari valiuta Airijai ir ar palūkanos yra tvarios. Tai yra 9 procentų palūkanos, kurios yra taikomos krizės laikais, tuo labiau, kai Vokietijoje yra suteikiamos paskolos be palūkanų. Ar tai iš tikrųjų tvarus procesas? Aš norėčiau, kad mūsų palūkanos būtų panašios kaip ir Airijoje. Ir kad būtų išleidžiamos dešimties metų trukmės obligacijos už 1,5 procentus palūkanų. Dabar yra mokamos 2 procentų palūkanos ir žinoma, jos didėja, kadangi kitaip rinka negali e, mm, sėkmingai veikti. Dėkojimu kolegoj Kurcos. Ar jūs atsakysite į kolegos Luką klausimą? Kolega, aš nustebau girdėdamas, kad euro padėjo jums restruktūrizuoti skolas, o gal tiesiog kreditoriai pasitikėjo jumis ir tiesiog atsisakė daugiau nei šimto milijardų vertės reikalavimų. Ar tiesiog jūs, jūs būtumėt sumokėję šitas skolas, jeigu jūs būtumėt turėję savo valiutą? Ne, mes turime politinės ir moralinės, moralinius įsipareigojimus sumokėti šitą skolą. Ir todėl šitą skolą reikėjo restruktūrizuoti, skolą, kuri įsiravravo per pastarosius 20-30 metų. Mes turėtume, kur, turėjome e, vykdyti struktūrinės reformas ir e, kaupti biudžeto perviršį. Dėkuoju kolegai Kurcas. Žodis pusantros minutės kolegai Sani. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr. Ačiū pirmininkė. Klausydamasis diskusijos aš masčiau. Jeigu mes, Europo parlamentarai ir jeigu mes uh, komisijos atstovai nueiname, nueitume į kavinę ir tiesiog e, paklaustume ten sėdinčių piliečių, ar jie supranta, kas yra dviejų, kas yra šešių dokumentų paketas. Ko gero reikėtų aiškinti žmonėms, kokį vaidmenį atliko šitie dokumentai suvaldant krizę. O dabar norėčiau paklausti komisaro. Ką jūs padarysite, kad tas dialogas su visuomenė būtų sustiprintas? Nes aš baiminuosi, kad visos priemonės pagal šešių ir dviejų dokumentų paketą kyla dėl to, kad piliečiai nesupranta šių dokumentų esmės ir negali prisimti atsakomybės už jų įgyvendinimą. Dėkuoju kolegai Sanijai, dabar dviem minutėm žodis Hübner. Ačiū pirmininkė, vicepirmininkė Domrovski. Noriu akcentuoti tris e, klausimus. Visų pirma, tikiu, kad ekonominės valdysenos esmė m, verčia mus pažvelgti plačiau nei vien tik tai šešių ir dviejų dokumentų paketai. Reikia pažiūrėti į bankinę sąjungą, pavyzdžiui, nors tai ir nėra ekonominės valdysenos elementas, mes visi žinome kad tai gali sukurti daugiau stabilumo sistemo, tai gali padidinti ekonominės ir pinigų sąjungos galimybės duoti rezultatų. Taigi, ekonominėje valdysenoje yra tokių sričių, kurias būtų galima tobulinti ir mes turėtumėm žiūrėti plačiau. Antras komentaras būtų taisyklės ir procedūros, jų prieš pasavimas. Kolega Kindermeyer apie tai kalbėjo. Man atrodo, ekonominės valdysenos sistema um, numatė daug labai taisyklių, tačiau jų sėkmė priklausys nuo teisingų politikų politikos sprendimų. Mes žinome, kad piliečiai e, žiūrės, e, koks ekonomikos valdysinos rezultatas bus, bet jie neskiria politikos sprendimų, kurie priimami nacionalinių lygmenių, nuo taisyklių, kuriomis ta sistema yra paremta. Taigi, m, aišku, dėl to gali kilti abejonių dėl sistemos gyvybingumo ar demokratinio e, viso patikimumo. Taigi, galvoju, kad laikantis taisyklių taip pat reikia dar galvoti ir apie geriau parinktus politikos sprendimus. Ir turime turime atsargiai pasverti, um, įvertinti ir užpilti legitimumo spragą. Ir dabar dėl augimo. Ypač šiandien ekonominiai valdysenai reikia tvirtos augimo perspektyvos. Ir struktūrinės reformos čia yra svarbiausias dalykas. Vis tik tai valdysenos sistemoje nėra mechanizmų, kurie leistų paskatinti tokias reformas tie struktūriniai pakeitimai, kurios pasiūlė keturi prezidentai prieš, pirmininkai prieš e, porą metų dabar pradingo iš radarų. Eurogrupės išvados gruodžio mėnesio panašu lyg ir atveria vėl tą, tą klausimą. Tai manau, kad reikėtų tų, tų įsipareigojimų, tai būtų katalizatorius reformams. Aš tikiuosi, kad komisija suvaidins lyderės vaidmenį ir stums reformas tą kryptimį. Ačiū. Ačiū kolega Hübner. Žodis pusantros minutės kolegai Bajė. Ačiū pirmininkė komisarė. Norime įvertinti mm, makroekonominių padarinių vis, visą sunkumą, aiž, mastą, aišku, mm, dėl šešių dviejų dokumentų, kokį mes turime įvertinti vertinimą. Tai yra komisijos techninis tik tai vertinimas, vertinant e, e, valstybės skolas, deficitą. E, tačiau galvojant apie ekonomikos valdyseną, nieko nepasakyti apie nedarbą, apie socialinę sistemą, skurdo lygį. Tačiau daugumos europiečių kasdienėme gyvenime šešių dviejų dokumentų rezultatas yra akivaizdus. Tai yra griežtas taupimas ir sunkumai, skurdas, pagrindinių teisių kvesionavimas, pavyzdžiui, prieiga prie sveikatos paslaugų pedagogų ir panašiai. Tikrai socialinių požiūrių tai neteisingas įgyvenimas. Europa turi tapti socialinio progreso svertų, vilties kurėja. Tai turi būti socialinės pagalbos paketas, kad būtų tikrai prisimtos visos reikalingos investicijos iš viešojo sektoriaus. Ir ECB skaičiai matome, e, kokie yra. Reikia galvoti e, apie e, įmonių pelną, kapitalą, reikia reikia galvoti apie tai, kad reikia minimalaus atlyginimo, kad nebūtų socialinio dempingo. Griežtas taupimas šiandien akivaizdu neveikia. Ir um, dėje matome, kad ko trūksta mums šiandien. Reikia tokių strategijų, um, kad būtų išvengta to aklaus, aklo taupimo. Reikia pakeisti kryptį, reikia progresyviai progresyvių idėjų ir tinkamos krypties. Ačiū kolegai Bajė. Kolega Bajė, ar atsakysite kolegos mano klausimą? Pitė, kolegė mano. Pone Baji, mielas kolega, aš sutinku su jūsų pareiškimu, tačiau ką jūsų partija Prancūzija ir jūsų prezidentas daro, kad tas taisyklės įgyvendintų? Mielas kolega, ačiū už jūsų klausimą. Dėja, Mm, kai tik jūs pasisakote, jūs visada kritikuojate prancūzų socialistus, bet aš esu Belgijos socialistas, aš dirbu vardan visos Europos ir aš tikrai neatsakinėsiu um, dėl nacionalinio fronto, niekada nekalbėsiu čia apie tą prieš, prieš pastatymą nuolatinį uh, socialistų ir liberalų. Ačiū. Mes puikiai supratome, kad tas, kas kalba prancūziškai, nebūtinai yra prancūzas. Kolega Komi presidente eh, caro commissario io ačiū pone pirmininke komisare šios dienos diskusijos mano nuomone yra pačios svarbiausios kuriuose kaip parlamentarai galime dalyvauti prieš keletą mėnesių mus išrinko mūsų piliečiai kad mes pakeistume esamą padėtį. Aš dabar nenorėčiau teikti savo pasiūlymų, bet mes privalome turėti aiškius tikslus. Jeigu ne, negalėsime pateisinti piliečių lūkesčių. Ir pats popiežius mums pateikė labai aiškę e, žinutę, e, kuriai pritarė beveik visi šimtas procentų parlamentarų. Mes norime teisingos, sąžiningos Europos, demokratinės Europos. Popiežius išsakė šiuos žodžius parlamente ir juos palaikė beveik visi parlamentarai išskyrus gal keletą. Mums reikia daugiau stabilumo, tačiau mums reikalingas ir augimas, kad galėtume išbristi iš krizės. Priešingų atveju problemos įveikti nepavyks. Turime būti atsargus, jeigu ne patys savo užsidėsime kilpą ant kaklo. Aš esu italė ir aš suprantu jūs. Tačiau investicijos gali būti tas stimulas, kuris paskatins augimą ir darbo vietų kūrimą. Žvelgiant į fiskalinę sąjungą, tokia sąjunga galėtų išspręsti daugelį e, šiuo metu esančių problemų, taip pat ir aukštą apmokestinimo lygį. Pabandykime pirmą išspręsti problemas namuose. Stenkime tinkamai įgyvendinti namuose stabilumo ir augimo pakto nuostatas. Pirmiausia, tą darykime savo valstybėse narėse. Nedarbas yra ir Vokietijoje, kuri yra įsivedusi eurą, jungtinė karalystė taip pat susiduria su nedarbu, nors euro neturi. Taigi vaizdas yra gan paprastas. Pirmininkas, ačiū ponia Komi. Dabar kalbės ponas Mavridės pusantros minutės. Ačiū. Aš norėčiau kalbėti tiek komisarui, tiek ir kolegoms. Pirmiausia, turime bendrą bendros Europos viziją, o tai reiškia, kad Europos piliečių pragyvenimo standartas turėtų vienodėti. Aš kalbu apie visus europiečius, visus žemynų gyventojus. Aš suprantu, kad vieni neturi mokėti už kitus, tačiau kai kalbame apie ekonomiką, tai čia reikia nepamiršti įvairių aspektų. Galime kolektyviai bendrai nuspręsti dėl taisyklių, tačiau jos gali skirtis kai kurioms valstybėms narėms. Taip pat kai kuriems kolegoms norėčiau pasakyti, kad nesitikiu pernelyg daug iš tų, kurie nori sužlugdyti ES. Tačiau aš nusivyliau tais parlamentarais, kurie sako, kad mes turime tokią pačią Europos viziją, tačiau jie palieka kai kurios ES piliečius nuo šalyje, ar jie gyventų šiaurėje ar pietuose. Taigi mes gauname konkrečioms valstybėms skirtas rekomendacijas, tačiau nėra konkrečioms valstybėms skirtų uh, gydimo priemonių arba vaistų. Mes turime bankų sąjungą, tačiau neturime bendros indėlių garantijos sistemos. Ačiū. Dėkoju kolegai Mavridės. Dabar ponas Fernandės dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė, ponės ir ponai, kolegos. Koordinavimas ir sinchronizavimas bei skaidrumas yra labai svarbu, kalbant apie valdymą Europoje. Tačiau prevencija taip pat yra nemažiau būtina. Prevencija yra kur kas geriau nei kad gydimas, kaip sakoma. Mums, portugalams, e, yra akivaizdu, kad trojka mums netinka. Šešių ir dviejų dokumentų paketai siekia padidinti Europos institucijų patikimumą. Jie turėjo leisti mums nustatyti problemas prieš joms tampant e, neišsprendžiamoms. Iš tiesų turime veikti atsakingai ir solidariai. Deficitas kyla, e, įsiskolinimai didėja ir tai yra kaina, kurią turime sumokėti mes ir būsimos kartos. Mums yra reikalinga uh, išmani, aiški, išmanus ir aiškus šių dviejų paketų aiškinimas. E, mes giname ekonomikos augimą, darbo vietų kūrimą ir šiuos pažadus mes turime įgyvendinti. Tai yra mūsų įsipareigojimai. Be to, ekonomikos ir socialinė sanglauda bei teritorinė sanglauda yra tie klausimai, kurie kelia rūpeščių. Mums reikia tinkamai ir aiškiai aiškinti šiuos dokumentų paketus. Dėkuoju. Ačiū kolegai Fernandės, kolega Dantį, pusantros minutės. Grazie, signor Presidente, signor Viceprezidente, kolegai. Gerbiamas pirmininkė, gerbiamas komisijos vicepirmininkė, akivaizdu, kad Europos ekonominė politika turėtų būti peržiūrėta atsižvelgiant į tai, kad mūsų žemynas, žemynė ekonomikos augimas yra lėtas ir kad vyrauja struktūrinis nedarbas, reikia imtis konkrečių veiksmų. Komisijos pirmininkas Junkeris pasakė, kad artimiausių metų reikėtų imtis ryštingų priemonių ir tas uh, krizės įveikimo prioritetas turėtų atsispindėti ir e, politinėme valdyme. Taigi reikėtų para, par, paraginti Europą, kuri taip sudėtingai buvo kuriama, kad jinai netaptų nacionalistinių apraiškų auka. Jeigu pažvelgtumėme į Birželio ministrų tarybos išvadas, pamatytumėme, kad reikalinga dabar priimti strateginį pasirinkimą. Ir tas pasirinkimas tikrai nebus lengvas. Reikia pažvelgti į struktūrinės politikos programas, kurių turi laikytis valstybės narės aiškaus grafiko pagrindu. Neįmanoma sėkmingai gyvendinti Junkerio plano, jeigu tuo pat metu bus raginamos valstybės narės nebus raginamos valstybės narės apdairiai leisti lėšas. Mes norime, kad tai būtų labai praktinio pobūdžio gerai suderinta sistema ir kad būtų įmanoma tokiu būdu paremti ir e, atgaivinti realiąją ekonomiką. Pone Paunova, dvi minutės. Pone pirmininkė, komisijos nary. Tie du teisėkuros paketai buvo patvirtinti beprecedentinėje aplinkoje. Europos komisija peržiūrėjo šį paketą ir tos peržiūros rezultatai rodo, kad naujos koordinavimo taisyklės ir e, biudžeto priežiūros politika duoda pozityvių rezultatų, nes mažėja biudžeto deficitas. Kai kurie mechanizmai, toks kaip sankcijų nuobaudų mechanizmas, dar nebuvo panaudotas, tačiau šis mechanizmas vis tiek prisideda prie racionalios fiskalinės politikos ir labai svarbu, kad mūsų sistema veiktų funkcionuotų ir prisidėtų prie, prie to, kad būtų išvengta praeities klaidų. Ta sistema turi padėti valstybėms narėms atlikti reikiamas reformas, siekti tokios politikos, kuria būtų galima prisidėti prie konkurencingumo, užimtumo ir augimo skatinimo. Na, o šalims numatytų rekomendacijų iniciatyvos turėtų būti stiprinamos. Naujas pagrindas leidžia mums užtikrinti pakankamai lankstumo, pavyzdžiui, esant neįliniams aplinkybėms, tas lankstumas gali būti panaudojimas. Jeigu sistema bus pakeista, kils grėsmė jos patikimumui. Panašus standartai turi būti taikomi ir siekiant, kad mažosios valstybės laikytųsi tokių pačių kriterijų kaip didžiosios. Aš kreipiuosi Europos komisiją ir prašau, kad valstybės narės būtų verčiamos laikyti šių taisyklių. Dėkoju. Um, Ačiū kolega Barnava. Dabar kolegė Gil, pusantras minutės. Uh, Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kolegų minčiai, kad reikia skubiai peržiūrėti ekonominės valdysinos taisyklės Europos Sąjungoje. Komisijos komunikatas yra nedidelis žingsnis. Mums reikia žengti dar vieną. Taupimo politika buvo visiškai nesėkminga ir ekonominės valdysenos pagrindas turi iš esmės būti keičiamas. Ir mes kaip parlamentas turime imtis teisėkuros darbų, nes tai, kad 25 milijonai bedarbių yra ir matome ekonominį nuosmugį, defliaciją, didelės skolas, deficitą, demokratinį deficitą, šios taisyklės kenkia ir tikrai nepasiteisina. Reikalinga deficitą pažaboti trejais procentais, bet reikia peržiūrėti ir kaštus. Ir aš manau, kad ekonominės valdysinos pagrindas turi būti platesnis, atsižvelgiant į socialinius elementus. Pagrindiniai klausimai yra štai kokie. Ką daro valstybės narės, kad būtų kovojama su skurdu, mokesniu sukčiavimu, jaunimo nedarbu, kaip jos didina švietimo galimybės. Šie kriterijai turi būti uh, vienodai traktuojami analizėje kaip ir valstybės skola bei deficitas. Atsižvelgiant į tai, kad pusos mūsų ekonomikos yra tarpusavėje susijusios, aš pripažįstu, jog reikalinga veiksmingai valdyti ekonomikas. Pažangios investicijos turi būti traktuojamos lankščiai. Šešeto dviejų paketų reforma bus svarbus testas, įrodantis, kad ES rimtai žvelgia ES piliečius ir taip pat tai bus galimybė Europos projektą padaryti labiau patikimu. Aš raginčiau vicepirmininką pana Dombrovskį pasirūpinti, kad komisija ne tik veiktų kaip buhalterė, bet žvelgdama į buhalterinės ataskaitas e, imtųsi kitų veiksmų. Ačiū kolegė Gil, dvi minutės kolegė Tamk. Hvala lepa, hvala lepa za besedo. Ačiū, kad suteikėt žodį. Gerbiamas kolegės, gerbiami kolegos, Aš pritaru komisijos ir visų kitų teiginių, kurie sako, kad praėjusiais metais ekonomikos valdysena pateko aklavietin. Abiejų teisės aktų paketų priemonės siūlo tam tikrą išeitį iš tos aklavietės. Ir Ar tas projektas sėkmingas ar ne, dar negalima pasakyti, tačiau dabar galime teikti, jog gilesnė biudžeto priežiūros kontrolė yra reikalinga priemonė. Jo labiau, kad kai kurios valstybės elgesi neracionaliai. Ypač atsižvelgiant į tai, kad jos stengiasi uh, būti palankios savo rinkėjams. Todėl labai svarbu išplėsti kontrolės įgaliojimus, juos įtraukiant ir socialinį aspektą. Komisija teigia, kad 42 atvejai buvo ištirti, nustatyti 5 pažeidimo atvejai, tačiau priemonių nesimta. Taigi iškyla naujas klausimas. Ar uh, atskirų vyriausybių pažadų pakanka, o gal komisija tiesiog pasitikė per daug vyriausybėmis, gal reikėtų patikrinti, kaip įgyvendinami pažadai, gal reikėtų panagrinėti, koks yra pažadų turinys. Aš iš Slovenijos pavyzdžių galiu pasakyti, kad komisija tiesiog pasitikė tuščiais pažadais. Noriu pabrėžti štai ką. Komisija turėtų daugiau dėmesio skirti atskirų priemonių turinio peržiūrai. Be to, ir pirmininkas nutraukė kalbėti. Kolegė Ludvikson. Svarbu analizuoti labai tiksliai labai sunku per tokį trumpą laiką e, tinkamai išanalizuoti situaciją. Likščiau šios priemonės buvo naudojamos tik kriziai pažaboti. Manau, kad jas vis dėlto turėtume naudoti, taikyti nuolat. Ir dabar galbūt nereikėtų nieko keisti tinkamiau būtų pažiūrėti, kaip priemonės yra įgyvendinamos realybėje. Yra ir lankščių, ir labai išmanių priemonių, tačiau problema yra ta, kad niekas nei lankščiai, nei išmaniai tų priemonių netaikė. Kartais priemonės būdavo taikomas, sekant tam tikrais idealais turime pasinaudoti visomis naujomis galimybėmis. Aišku, būtina e, kurti naujas taisyklės, naujas priemonės, reikia ieškoti, kaip um, paskatinti investicijas, tačiau ne dabar. Ačiū kolegė Ludvikson. Dabar spontaniškų pasisakymų metas. Apgailestadamas turiu pasakyti, kad e, laiko turime labai nedaug, o kolegų pasisakyti yra labai daug. Pradėsime nuo kolegos Bogovičiaus. Hvala lepa. E, gospodarska in fiskalna unija je. Ačiū. Ekonomikos ir pinigų politika yra be galo svarbi tiek mažoms, tiek didelėms valstybėms. Euras yra visų pirma mažų į eksportą orientuotų valstybių, tokių kaip Slovenija, variklis. Tačiau panašios taisyklės turėtų būti taikomos ir didelėse valstybėse. Atsižvelgiant į pasikeitusias aplinkybės, noriu pasidžiaugti, naujuoju Junkerio paketu, kuris viena vertus leidžia pasinaudoti efektyviomis priemonėmis, užtikrinti darbo vietas ir socialinę apsaugą. Aš esu įsitikinęs, kad šios reformos yra būtinos ir visos valstybės e, turi siekti reformų, reikia tinkamai e, kontroliuoti jas ir šios reformos reikalingos ne tik ES, tačiau ir pačioms valstybėms. Ačiū. Kolega dabar kolega Pirinski. Uvažiavimai, gospodin Dombrovskis. Vėjas gleždžiu. Pone Dombrovski, atrodo, kad jūs užmiršote jūsų pat, savo paties ataskaitos pirmąjį sakinį, kuriame teigiama, kad naujųjų mechanizmų tikslas yra stiprinti ekonomikos valdyseną, kad būtų užtikrintas stabilumas, sanglauda, ekonomikos augimas ir stabilios darbo vietos. Be to, svarbus šios peržiūros aspektas yra panagrinėti, ar naujos taisyklės tikrai prisidėjo prie ES valstybių narių ekonominės raidos suartėjimo. Savo įžangoje jūs nepaminėjote ne vieno fakto, jūs nepatikėte jokių duomenų, jokių skaičių, kurie įrodytų, kad mes tuoj įgyvendinsime tuos tikslus. Gal galėtumėte mums labai aiškiai atsakyti į šios klausimus ir tai padaryti jau dabar. Dėkuoju ponui Pirinski, ponas Marijas. Pirmininkė, iš šyrit vykusių diskusijų akivaizdu, kad yra atsiradęs didžiulis demokratijos deficitas ekonomikos valdysenos rytyje ir dėl to nekyla jokių abejonių turi būti užtikrinamas demokratinis legitimumas. Negalima valstybėms narėms primesti ekonomikos politikos. Negalima ekonomikos politikos primesti nei nacionalinėms vyriausybėms, nei nacionalinėms parlamentams. O Junkerio komisija, kaip matome, daro būtent tai. Yra mm, parengta programa kuri tiesiog, kurią tiesiog bandoma mums primesti. Įdomu stebėti, kas darosi su komisijos nariu Moskovici. Matome, kad yra pažydžiamos sutarties nuostatos, nes pagal sutartį komisija turi būti neutrali institucija. Mes jums iškelsime raudonąją kortelę ir pasiūsime jums tokį signalą, kokio nusipelnėte. Ačiū. Dėkuoju ponui Marijas. Dabar ponas Klesos. Ačiū. Pirmininkė. Yra toks senas posakis, kur būt, kuris turbūt egzistuoja visose šalise, e, apie posakis apie atsiradusi kalną. E, iškilusi kalną. Manau, kad būtent su tuo mes dabar ir susidurėme, kadangi yra tiek daug taisyklių, e, žmonės susidurs su problemomis, žmonės pradės žudytis ir sąlygos tik pablogės, tikrai nepagerės. Todėl, kad iš esmės ant pinigų altoriaus yra aukojami žmonės, jų gyvybės. Pre, tai yra pamatuojami dalykai, bet reikia neužmiršti, kad e, prekes ir paslaugas kuria savo prakaitų, sukuria būtent žmonės. Ir jeigu uh, nebūtų buvę taip išnaudojami darbuotojai, jeigu būtų buvus kitaip organizuota darbo rinka, tokioje padėtyje nebūtume atsidūrę. Ačiū, ponė Klesus. Ponė Maletič. Pirmininkė, dėkoju, noriu pasisveikinti su ponu Dombrovskiu, sveikinu Jūs parengus šią ataskaitą. Aš pritariu daugumai kolegų, kurie sakė, kad taisyklės yra svarbios, nes jos užtikrina sistemingą strateginį ir koordinuotą požiūrį į ekonomikos valdyseną. Tačiau dar svarbiau yra palikti erdvės valstybėms narėms ieškoti savo pačių geriausių sprendimų, kurie užtikrintų fiskalinę konsolidaciją, reformas ir investicijas. Negalima to paties sprendimo nukopijuoti visiems. Remdamosi Europos semestru, valstybės narės gali keistis patirtimi, mokytis iš geriausios praktikos pavyzdžių. E, visoms valstybėms narėms taip pat labai svarbu įgyvendinti ir konstitucinės reformas ir tai daryti ES lygių. Reikia stiprinti bendrą rinką, steik, kurti bankų sąjungą, reikia taip pat ir naujos sanglaudos politikos. Visos tos reformos yra labai svarbios, norint sukurti konkurencingą, kūrybišką, inovatorišką e, Europą su augančia ekonomika. Ačiū. Dėkoju poniai Maletič. Ir dabar paskutinė pasisakys ponia Rozie. Merci, Ačiū, ponia pirmininkė. Kai yra sunkumų, visada labai lengva kalbėti šioje salėje, taip elgesi dauguma žmonių. Atsižvelgiant į situaciją Europos Sąjungoje, e, lengvų sprendimų čia, ne, neįma, lengvi sprendimai nėra įmanomi. Ir Aišku, mes kalbame atsižvelgdami į savo tautybę. Tačiau čia turi vykti demokratinės diskusijos, nes reikia skubiai užtikrinti tikrą ekonominę valdyseną. Ir reikalingas bendradarbiavimo tarp valstybių projektas, o ne konkurencijos tarp valstybių e, projektas. Ir turime dirbti žmonių labui ir tikimės, kad Europos komisija pateiks atitinkamų pasiūlymų. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, ponė Rozijai. Baigiame spontaniškus pasisakymus. Dabar apibendrinimui kviečiu komisijos narį poną Dombrovskį. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems už įdomias diskusijas įvykusias šiandieną. Kaip sakiau pradžioje, Europos komisija mano, kad peržiūros testiniai veiksmai ir ekonominės valdysinės sustiprinimo programa yra bendras dialogas su visais suinteresuotais asmenimis ir čia Europos parlamentas yra vienas svarbiausių partnerių. Aš ateičiai pasižymėjau išsakytas mintis ir pastabas. Tokiu būdu mes galėsime išvelgti ekonominės valdysinės pagrindos stipresias pusės ir tas vietas, kurias reikia tobulinti. Taip pat aš laukiu tolesnio darbo, kurį atlieks, atliks ponė Beres ir šešėliniai pranešėjai, rengdami pranešimą savo iniciatyvą. Buvo iškelti kolegų keli klausimai, kurie ne, ne visiškai patenka į šešeto ir dvejato paketo peržiūrą, bet aš norėčiau vis tiek trumpai į tas mintis sureaguoti ir pastabą sureaguoti. Buvo nemažai klausimų susijusių su lankstumo e, pritaikymo stabilumo augimo pakte. Kaip jūs žinote, Europos komisija rengia detalesnės gairės dokumentą dėl to, kaip lankstumą būtų galima geriau panaudoti dabartinėme augimo stabilumo pakte. Taigi mes tikrai peržiūrėsime šį klausimą ir pristatysime šį dokumentą jau kitų metų pradžioje. Taip pat įvertinsime įvairias problemas e, susijusias su tuo, kad reikia atsižvelgti į ekonominį ciklą. Taip pat buvo iškelti klausimai ir dėl investicijų, taip pat dėl to, kaip reiktų traktuoti struktūrinės reformas, bet dar kartą norėčiau pabrėžti, kad mes rengėme šį dokumentą dabartinio veikiančio augimo stabilumo pakto rėmuose. Dabar konkrečiau sureaguosiu į klausimą susijusį su investicijomis e, Europos e, strateginių investicijų fondo investicijomis. E, komisija, pristatydama investicijų planą, teigė, kad tokias investicijas vertinsime palankiai, suprasdami, kad kaip ir bet kurios kitos išlaidos jos prisidės prie skolos ir deficito, tačiau tos investicijos uh, neturėtų išprovokuoti konkrečių procedūrų pagal stabilumo augimo paktą, jeigu valstybė narė staiga viršytų numatytas e, ribas, procedūrose numatytas ribas, tos sumos, e, tie įnašai į fondą nebus traktuojami kaip deficito ar skolos elementas. E, jie bus vertina, jos, tos investicijas bus vertinamos palankiai. Aišku, ekonominės valdysinos sistema dar nėra gautinai užbaigta. Taigi mes su jumis kitais suinteresuotais asmenėmis toliau e, per ateinančius mėnesius e, vesime intensyves diskusijas. Ačiū. Dėkuoju komisijos nariai Damburovskis. Debatai baigti, e, posėdis nutraukiamas iki 12 valandos.